Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, let's start. We start with uh, item. Kolegos, pradėkime darbą. Dirbsime nuo 13 darbo tvarkės punkto, tai yra dabartinė priekybos dėrybų su Meksika padėtis. Lapkričio 9 diena, paskutinis iki keitėmis nuomonėmis dėl šio klausimo. Na ir kiek prisimenu, E, buvo aptartas ir vizitas į Meksiką praeitais metais. E, buvo nusistatyti ambicingi darybų tikslai 17 metais ir e, ketinta buvo baigti per šių metų PPO konferenciją darybę su Meksika, tačiau atrodo to nepavyks įgyvendinti. Taigi, darybos tebesitėse tebet vyro dėrybų nuotaikos ir norėtų susižinoti, kokia yra dėrybų padėtis. E, šiandieną mūsų tarpe turime kai kurios Meksikos e, ambasados atstovus, sveiki atvykę, o taip pat ir pagrindinį e, dėrybininką, tai yra Helena Köniš. Taip pat sveikinu ir ją mūsų tarpe. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį ponai Köniš, o po to mūsų nulatiniam pranešėjui, Kolada e, ir Rodrygės Pinjero, o po to kitiems nariams. Pirmiausia, ponė Kionis, šodis jums, nušvieskite dabartinį darybų padėtį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, ekscelencijos, tikrai labai džiugu atvykti jūsų uh, tarpą, kaip nurodė pirmininkas, buvo nusistatytas ambicingas tvarkaraštis, tikėjomės iki 17 metų baigti darybas, tačiau akivaizdu, abi pusės pilnai dėl to sutarė, jog tai buvo ambicingas tikslas, tačiau svarbu yra tai, kad dėrybų dėka pasiektume aukšto lygio sutarimą, kuris duotų naudos mūsų ūkiams per ateinančius kelis metus. Taigi padarytos rimtos, padaryta rimtos pažangos per darybų raundą gruodžio mėnesį, dar yra neišspręstų, nemažai neišspręstų klausimų. Tiesa, kaip jau minėjau, daug klausimų išspręsta, tačiau yra net geresminių dalykų, dėl kurių dar tenka susidėti. Beje, tai nėra toks jau neįprastas dalykas tokio pobūdžio darybų baigiamame etape. Taigi, mm, e, e, tarp 12 ir 20 7 gruodžio e, vyko dėrybų randas Meksikos įti, aptarėme 8 skyrius, taip pat e, e, pagilinome supratimą dėl tokių spresnių klausimų, kaip kad investicijų apsauga, viešiai pirkimai, na ir kaip priminsiu dar tai, iš Europos pusės buvo pageidavimas atsižvelgti ir žemesnį federalinį lygmenį Meksikos mieste. Uh, be jau dabartiniam susitarime nuo 2000 metų, kuris galioja jau atitinkamų nuostatų yra. Taip pat vyko geras diskusijos dėl paslaugų, taip pat dar neišspręstų klausimų dėl finansinių paslaugų, taip pat e, dėl laikino verslininkų judėjimo, judumo, taip pat e, neišspręsti tam tikri klausimai susijęs su um, intelektinės nusavybės uh, e, teisėmis, e, duomenų apsauga, autoriniam teisėm taip pat padaryta nemaža pažanga, buvo pristatyti nauji skyriai, kaip skyrius skirtas kovai su korupcija. Taip pat padaryta nebloga pažanga ir platesnė prasme paslaugų srityje mes e, pateikėme atitinkamą pasiūlymą iš savo pusės. Taip pat vyko geros, tačiau ganėtinai keblios diskusijos dėl geografinių nuorodų, aišku, tai nenustebina. ES tai yra itin svarbus dalykas. Aišku, tai svarbu ir Meksikos pramonė, tam, kad jos prekes ir toliau išliktų rinkoje. Kai kurios prekes e, jau buvo teikiamas Meksikos rinką ilgą laiką. Taip pat e, aptarėme Ir naujausia pasiūlyma dėl prieigos prie rinkos prekiams nustebins tai, kad teks toliau kalbėtis dėl šio klausimo. Jau dabar perės jau galutinį etapą tiek dėl diskusijų Meksiko mieste metų pabaigoje. Taip, uh, užtikrintas sąsajos tarp dviejų dėrybų komandų prieš dvi savaitės dainuoja um, Meksikoje per DVCs vyksta toliau di diskusijos. Mes taip pat uh, pasikvietėme vasario 5 dienos savaitę Meksikos dirbinio komandą, o po to vasario 12 dienos savaitę Europos komanda vyks dėryboms į Meksiką. Taigi daug darbų, e, pilnas tvarkaraštis, taigi dedame daug pastangų tam, kad dėrybos būtų užbaigtos kiek įmanoma greičiau. Na, norėtųsi kiek įmanoma anksčiau šiais metais, nors nėra numatyta kažkokia konkreti data, tačiau tikrai norėtųsi baigti e, dėrybas e, prieš prasidedant e, rinkiminiai kampanijai Meksikoje. Norėčiau priminti, kad šių metų Liepos pirmą dieną įvyks rinkimai į E, parlamento, taip pat ir prezidento rinkimai Meksikoje ir rinkiminė kampanija prasidės kovo pirmą dieną. Minėjau, kad sustiks abi komandos, taip pat bus palaikomi ryšiai ministrų ministerijų linkų. Um, ministras Guakam ir ministrė Malstrom ketino sutikti šią savaitę Dublinę, šią savaitę, tačiau minist... komisarė Malstrom nurodė, kad ji yra pasirengusi vykti į Meksiką pati, jeigu tikrai bus pasiektas paskutinis darybų etapas ir tikrai liks kažkokių labai svarbių uh, klausimų, kuriuos reikėtų aptarti ministrų lygių. Na, veikiausiai, kaip e, jau anksčiau esate girdėję ir kaip jau minėjau ir pradžiojoj, e, labai svarbu pasiekti gerų dėrybų rezultatų. Tikriausiai prisiminate. Tikslas yra modernizuoti egzistuojantį susitarimą. Labai svarbu atlikti susitarimų modernizavimą, atnaujinimą. Mūsų ankstesnis turimas egzistuoja jau 15 metų. Yra pokyčių ir Meksikos teisės aktuose, yra pokyčių ir Europos Sąjungoje, taigi de facto net dabar tarsi atrodytų e, lengvesnės šios darybos, kai egzistuos tarimas, vis dėlto tenka atnaujinti kiekvieną skyrių tie, kurie susipažino gruod, su gruodžio mėnesį išplatintų tekstų, tikriausiai tai pastebėjo. Mes dabar kalbame apie papildomą prieigą prie rinkos abiems pusėms, ypač tai pasakytina apie, apie prekių prieigą prie rinkos ir, ypati, ir beje, ankstis mes turime, nebuvo įtraukti žemės ūkio sektorius, dabar daromas ir dėl jo. Yra ir naujų ISDS ir perinama nuo ISDS prie investicijų Um, teismo modelio ir ypatingas dėmesys taip pat darybose skirimas ir viešiesiems pirkimams. Tiek iš mano pusės ir melai atsakysiu į klausimus. Dėkuoju. Dabar norėčiau steikti žodį mūsų pranešėjai. Dėkuoju, dėkuoju ir komisijai už paaiškinimus. Na taip. Kaip Europos parlamento pranešėjai tikrai ypatinga dėmesį skiriu šiam susitarimui ir norėčiau atkreipti dėmesį į šios tarimo svarbą abiems pusėm, Meksikai ir Europos Sąjunga, labai svarbu abiems, kad būtų pasiektas geras, ambicingas susitarimas, kurio dėka galėtume bendrai spręsti pasaulinius iššūkius. Ir nei viena šalis nenorėtų tokio sustarimo, kuris būtų prastesnis negu neseniai pasirašyti kiti sustarimai. Taigi norėčiau labai padėkoti abiems pusėms už pastangas darybose ir pilnai pritariu tam, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad kiek kad sustarimas būtų užbaigtas prieš pradedant rinkiminę uh, kampaniją. Na, ir, bet aišku, svarbiausia yra sustarimo turinys ir reikia skirti laiko darybams tiek, kiek reikės tam, kad pasiektume tokio sutrimo, kokio norėtųsi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikras priemonės, kuriams ypatinga dėmesį skiria tiek komisija ir Meksikos atstovai, kurios berėčiau pasveikinti dėl viešųjų pirkimų. Jau yra paminėta, kad yra tam tikrų sunkumų, kad šiuo požiūriu būtų atvirta rinka abipusių pagrindų. Na ir norėčiau konkrečiai pakomentuoti e, šią situaciją ir kaip ją galima būtų spręsti dėl e, konfliktų sprendimo, kinčių sprendimo. Na, atrodo, kad Meksika žengia prieki ir linkosi sutikti mūsų pasiūlymu, Tač, tačiau kokia būtų Meksikos pasiūlymas dėl ES pasiūlymas sukurti bendrą ginčių sprendimo, investicinių ginčių sprendimo teismą. Norėtų sužinoti, kaip Meksika vertina šį siūlymą dėl geografinių kilmės nuorodų. Na, m, taip, atkreipėme žinia, kad yra e, problemų, jeigu egzistuoja dvi skirtingos sistemos, tai yra Meksikos sistema. E, prekės ženklų sistema ir mūsų geografinių kilmės nuorodų apsaugos sistema. Na, taigi, pavyzdžiui, konkrečiai, pavyzdžiui, dėl mančego sūrio. Na taip, taigi, taigi, Taigi mes atsižvelgime Meksikos pagėdamus, o kaip yra su Meksikos pozicija. Toliau, dėl skyrių skirto darniam vystimusi, pagal iš paviešintos informacijos, kai, sužinau, kad per paskutinį dėrybų raundą gruodžio mėnesį komisija nurodė, kad baigtos, bus baigtos dėrybos dėl šio skyrios. Tačiau norėtų žinoti, e, kas bus sudarėta, ko pasiekta ir kaip komisija įtraukė naują prioritetą, e, kurio tikslas derinti labiau priekybą ir darnų vystimas ir kaip užtikrinti, kad toks tikslas būtų veiksmingiau gyvendyti. Taip pat, e, kas numatyta, bandant renkti geresnius teisės aktus aplinkosaugos srityje, vystimas srityje, darbo teisės srityje, tarptautinių susitarimų aplinkosaugos srityje, kaip kad Paryžiaus trimas srityje dėl lyčių socialinės lyties klausimo. Nėra numatytas atskiris skyrius šiame sperimės kaip o toks. Taigi norėčiau sužinoti, ar komisija ketina įtraukti bent tam tikras nuostatas susijusias su lytimi, kaip man atrodytų, kad ir Meksikai būtų labai svarbu būtų įtraukti sustarimą mechanizmus, kurie leistų sustarimo dėka palengvinti moterų dalyvavimą tarptautinėje priekyboje dėl žmogaus teisų. Vėlgi labai liūdna sužinoti, kokia buvo 17 metais žmogaus teisų padėtis Meksikoje. E, daugiau nei 20 tūkstančiai e, žmogžudžysių, 70 žmonių nužudama per dieną, e, daugiau nei 1500 neužbaigtų moterų žudimų atveju, 35 moteris išprievartamas kasdieną, per metus apie 13 tūkstančius ir dar daugybė daug, daug daugiau kitų atvejų, daugiau negu prie e, buvusius metus, visą tai susiję ir su kova su e, narkotikų nusikaltimais, taigi norėčiau sužinoti, kaip ketinama kovoti su šiomis apraiškomis. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga ir norėtų sužinoti, kaip galėtume bendradarbiauti su Meksika tam, kad spręstume šis bitas. Toliau kova su korupcija, kitas skyrius per penktą rybų randą ES pateikė savo pasiūlymus, konkrečiai siūlymus dėl pinigų plovimo ir norėčiau sužinoti, kaip Meksika įvertino ES pasiūlymą ir kokios pažangos padaryta per paskutinius dėrybos raundus dėl šio dėrybų skyriaus. Dėl skaidrumo vakar gavome labai gerą naujieną, kad šis parlamentas, šis komitetas mano frakcija nuolatos primiktinį ragino, e, kad nuo tada, kad e, kad būtų suteikti darybiniai galiojimai, kad taryba suteiktų darybinius įgaliojimus. Vakar taryba suteikė įgaliojimus darybams su Čilė, tačiau tai neturėtų būti kažkoks ypatingas įskirtinis dalykas, tai turėtų būti įprastinė praktika. Ir norėčiau sužinoti, e, kaip ir kada ketinama paviešinti darybų įgaliojimus darybams su Meksika po aštunto darybų raundo, o dėl tvarkaraščio ir kalendoriaus. Mane neramina štai kas, tarkim, kai yra numatyta e, paviešinti ataskaitą dėl darnaus vystimuose, kada ketinama tai padaryti tam, kad ribų metu tai galima būtų atsižvelgti. Ir ar manote, kad iš tikrųjų uh, kaip kad siekiame ir kaip kad būtina tai padaryti, kaip ketiname užtikrinti, kad dėl šios tarimo būtų balsuojama dar per šią parlamento kadenciją. Dėkoju. Gracias. Uh, Dėkoju, dabar suteiksime žodį mūsų šešėliniams pranešėjams ir pirmą kalbėti yra Emma McClarkin. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad uh, ES ir Meksikos susitarimą reikia kuo skubiau atnaujinti. Ir todėl galima tik apgailėstauti, kad mums nepavyko dirbti pagal mūsų numatytą tvarkaraštį, negalėjome baigti darbo iki gruodžio 7, 17 dienos. Todėl aš norėčiau paklausti, kodėl mums nepavyko laikytis to nustatyto termino. Ir pranešėjai jau kalbėjo apie viešuosius pirkimus, ir, bet man rūpėtų taip pat ir kova su korupcija. Man būtų įdomu sužinoti, de, kokios žinios laukia Meksika iš komisijos. Mes e, girdėjome įvairiausių gandų, kad buvo kalbama apie tai ir apie e, e, tą ir aną, apie da, buvo susitarta dėl to ir ano. Bet mums būtų taip pat įdomu sužinoti, kokį konkrečiai tikisi meksikiečiai ir kur yra dėlsema. Uh, Toliau, e, Šiaurės Amerikos priekybos e, susitarimo e, peržiūra. Mes turime atsižvelgti vykstančias dėrybas. Manau, ir dar vienas dalykas susijęs su investicijomis, su teis, teismais ir nesuotojo apsauga. Gal jūs galėtumėte šiek tiek įsameu mums papasakoti apie tai, kas vyksta šioje srityje. Dėkuoju. Ačiū. Guė Lula Sančias. Gracias, presidente. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Beveik visi esame susirūmę dėl, dėl dramatiškos žmogaus teisų padėties Meksikoje. Na, ir iš tikrųjų, Meksika išgyvena lab, labai e, smurtingus laikus ir 70 žmonių nužudima per kasdieną. Ir tai iš tikrųjų e, tai sus, daugiau negu anksčiau, bet to yra nužudami žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai, tai neramina. Taip pat neramina ir tai, kad yra didelis nebaudžiamumas. Na, tarkim, buvo uh, informuoti, kai, e, kad buvo m, užpultas Karakvakanas Miečekana kandidatas į prezidento e, postą. Na, iš tikrųjų, taip, žmogaus teisų skyrius yra svarbus, bet visose dėrybų kontekstuose, tačiau konkrečiai dėrybos su Meksu tai yra ypač svarbu, aišku, pažymėm padarytą pažangą ir pastebime, kad Europos komisija domina užtikrinti, kad tokių prekybos tarimų, tokie skiriai būtų gyvenime veiksmingiau. Vis dėlto praeitą savaitę plenarnėse serijoje balsuodami galime būti ambicingi ir užtikrinti, kad e, į tokius skyrius įtrauktus nuostatos būtų privaloma pobūdžio ir todėl labai svarbu, kad būtų numatyti sankcijų mechanizmai. Tai yra vienintelis elementas, kuris užtikrins, kad bus veiksmingai gyvendamas tokios nuostatos. Taip pat reikėtų numatyti ir visus turimo peržiūros nuostatą. Na ir jeigu nebus šių dviejų elementų, kurie yra minimalus bendri vardikliai tam, kad būtų patvirtintas turimas ir kad būtų išspręsta asimetrija, mes kitaip kitaip negalėsime paremti šio sutarimo. Dar e, turiu klausimą, kokie nuobaudų elementai bus įtraukti į sutarimą ir kokios bus peržiūros nuostatos. Na, nu, o dėl šių skyrių turinio Taip, norėčiau sužinoti, e, kokie Paryžiaus klimato sutarimo elementai bus įtraukti šis tyrimo, o taip pat ir OIT sutarimo nuostatos, nes reikia pripažinti, jog Meksika e, ne ratifikavo 98 konvencijos dėl e, kolektyvinių sutarimų. Taigi vis dėlto yra ir kitų svarbių nuostatų valstybėms narėms ir, ir piliečiams, todėl reikėtų užtikrinti atsakomybę ir abiejų šalių piliečiai turi teisę e, įvertinti susitarimą. Ar tai bus mišrus susitarimas e, ir mišri kompetencija? Į hautalą. Dėkuoju toliau žaliųjų vardų kalbėjęs e, Haidi Hautala. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau paminėti du klausimus. Jau trumpai šiandien buvo kalbėta apie kovos su korupcija skyrių. Mano požiūris yra skeptiškas, nes man atrodo, kad tai, ką jūs siūlote, apsiribojo tik tai savanoriškomis rekomendacijomis. Man būtų įdomu sužinoti, ar jūs nenorėtumėt e, e, reikalauti, nustatyti susitarime konkretesnių, labiau privalomų pobūdžio priemonių susijusių su kova su korupcija. Taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip vyksta dėrybos dėl naftos susitarimo. Ir jei yra skirtumų tarp šių abiejų dėrybų, e, kalbame apie susitarimą tarp uh, E, Meksikos ir e, Šiaurės Amerikos šalių, Kanados ir JAV, ir tarp Meksikos ir Europos Sąjungos. Nes aš manau, kad mums gali būti naudinga tai žinoti, ypač galvojant apie mūsų artenčias darybas su JAV. Dėkuoju toliau, Karolina. Ja, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš manau, kad po penk... to, kai šis tarimas jau galioja 15 metų, jis turi būti modernizuotas, tačiau svarbiau kokybė nei sparta. Lina uždavėjo daug klausimų, bet aš turėčiau klausimų ir iš savo pusės. Norėčiau pasiaiškinti, kaip yra su dėrybų mandatu, ar jis bus paviešintas, mums tai svarbu, nes mes norime, kad visų kitų būsimų tarimų atveju turėti paviešintą mandatą, tam žinotume, dėl ko bus, bus daromas. Dėl IECS sistemos sakėte, kad dėl to būtų sunkumo, arba bent jau Meksika atkakliai dėrėsi, taigi kaip Meksika žiūri į IECS sistemą ir kokia pažanga buvo paminėta ir korupcija. Ir aš manau, kad tai svarbu. Taip, diskutuojame dėl šio klausimo, tačiau kas nutiks, jeigu Meksika nesilaikys nuostatų, nes savanoriškumas, aišku, gražus dalykas, tačiau nebūtinai tai veda link sėkmės. Ir paskutinis klausimas. Mm, mums kaip socialdemokratams darnaus visimas skyrius yra labai svarbus ir mūsų ankstesnis e, pranešėjas dabar perėjo į EPP. Jis buvo atsakingas už sankcijų mechanizmus ir dabar jis jau e, turi didelį EPP palaikymą. E, tai yra, kad būtų aptariami sankcijų mechanizmai, būtų įtraukti į sutarimą ir norėčiau sužinoti, kaip dėrybus Meksika metu dermasi dėl sankcijų mechanizmo. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Europese Commissie is in. Pone Minor, ačiū, ponė pirmininkė. Na, komisija šiuo metu dalyvauja įvairiose dėrybose, turi daugybę jų užbaigti. Ir aštuonios nevyriausybinės organizacijos atkreipė mūsų dėmesį tai, kad kai kur yra vėluojama. Ir be, Mes žinome, kad tik tai lapkričio mėnesį prasidėjo rimtesni poslinkiai dėrybose dėl susirimo su Meksika, bet mes e, taip pat žinome, kad egzistuoja dokumentas, kuriame yra parašyta, kad tam tikri veiksmai turėjo būti atlikti e, ex ante, tai yra prieš e, susitarimą. Ir Darybų vadovė devintam puslapį yra išdėstyti šie reikalavimai. Ir pavyzdžiui, ten yra numatyta taip pat de, e, konsultuoti su visomis suinteresuotomis šalimis, ypač kai kalba eina apie žmogaus teisės ir tvarę plėtrą. Bet kai to, e, šios organizacijos, šios suinteresuotos šalis galės prisidėti prie šio e, proceso, jei darybos jau prasidėjo. Bet o mes žinome, kad Meksika būtent šiose sritise. De, de, n, n, n, nepasižymė ten gerais rezultatais. Toliau aš manau, kad mes turime atlikti daromą analizę. Ir Europa, Europos komisija turės išvelgti į mūsų analizės išvadas. Aš norėčiau paklausti komisijos, ką jie galvoja apie tą dėrybų vadovą. Ar tai yra rimtas dokumentas, kurio privalu laikytis, o galbūt jis buvo tik tai parengtas, norint, siekiant reklamos teigiamų, teigiamų pareiškimų žiniasklaidoje, kaip mes galime įtikinti komisiją, kad ji turėtų atsižvelgti į mūsų nuomonę. Dėkoju ir aš Taip pat norėčiau kai ką pasakyti, išvelgdama su kolegų pastabas. Ema McLarkin kalbėjo apie Šiaurės Amerikos e, e, laisvosios prikybos susitarimą. Gal jūs galėtumėt e, mums paaiškinti, kaip darybos dėl šio susitarimo veikia mūsų darybas, mūsų susitarimą. Ypač e, tai būtų aktualu sužinoti po to, kai mes sužinome, kad e, dėl darybų, dėl naftos susitarimo Meksika gali, gali pakeisti savo darybinę strategiją santykius su, su mumis. Toliau darybiniai skyriai. Tai kad e, investicinių teismų e, da, mechanizmas, žinome, kad e, CETO susitarime buvo tam tikrų teigiamų da, dalykų, buvo kalbama apie tai, kad partneriai turi garantuoti, kad jų nacionalinės sistemos turi būti paruoštos ginčiams uh, spręsti. Ir taip pat, e, kaip e, ir vyksta darybos dėl priekybos ir darnaus vystimosi. Ir kaip tas skyrius, darybos dėl to skyrius e, skiriasi nuo panašių nuostatų CETO susitarime. Ačiū, ponia Pirinkė, ir dėkoju komiteto nariams, ir iš tikrųjų klausimų yra nemažai. Pirmiausia, pradėsiu nuo pastabos, kurią išgirdau pačioje pradžioje. Tai yra apie tai, kai buvo kalbama, kad mums, mes turime labai ambicingai dėrėtis. Taip, be abejo, mes norime, kad užtikrinti, kad šis susitarimas būtų to, tokio plataus užmojo kaip ir kiti susitarimai, kuriuos neseniai pasirašėme. Ir buvo minėta taip pat ir naftos, minėtas naftos susitarimas ir kad Meksika dalyvavo darybose su JAV, bet galima paminėti ir kitus susitarimus, pavyzdžiui, su Vietnamu ir Japonija. Dabar konkretesni klausimai. Viešieji pirkimai. Pačioje pradžioje jau minėjau, kad prieiga prie. Da, subfederalinios e, rinkos yra vienas iš mūsų reikalavimų, apie jį kalbėjome su Meksika. Meksikiečiai niekuomet nebuvo atvėrę savo e, subfederalinės viešų, sub, viešų pirkimų rinkos. Ir e, meksikiečiams reikėtų nemažai padirbėti tam, kad tai būtų įmanoma. Vyko įvairios diskusijos, e, diskaitant ministrų lygmenių ir aš manau, kad dabar galima būtų pasakyti, kad me Meksika e, pritarė pačiam principui kuris numatytų galimybę atverti subfederalinio ligmens e, viešuosius pirkimus. Bet tai pirmiausia turi vykti tam tikros konsultacijos ir visos valstijos turime tam pritarti. Tai yra vienas iš skyrių, kurio mes kol kas darybų, kurio dar nepabaigėme, diskusijos tebe vyksta ir e, be abejo Meksika ieško galimybių atsižvelgti į mūsų reikalavimą prieš pasirašant susitarimą. Toliau tarptautinės e, teismų sistemos. Tie, e, kas skaitė ataskaitas, kurias palengė ponas Gvahaldo ir komisijos narė ponė Malstrom ir kurie buvo paskelbti gruodžio mėnesį, kurio prisimtumėte, kad Meksikos ministras yra pasakęs, kad Meksika sutiko dirbti pagal mūsų naują investicinių teismų sistemos modelį, kur, e, e, Dėl to panašaus modelio beje deramasi ir e, derantis dėl kitų sutarčių. Kalbėjome ir apie investicinį teismą ir apie, tai, apie galimybę šiame susitrime numatyti tarptautinį investicinį teismą. Ir matome, kad Meksika yra šiek tiek tuo suinteresuota, domisi tuo, todėl kad tai be abejo turės ir ekonominių pasiekmių. Taip visuomet yra, kai perėmė nuo dvišalių sistemų prie daugia šalių. bet vis dar tebe egzistuoja dvišaliai e, e, dvi teismų sistema ir darybos e, šių klausimų toliau tebe vyksta. Toliau geografinės nuorodos. Tai yra susijęs su da, žemės ūkio produktų da, rinka ir prieiga prie šios rinkos. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Meksikoje yra rengiami nacionaliniai įstatymai dėl geografinių nuorodų apsaugos. Ir jums uh, tikriausiai yra žinoma iš mūsų ankstesnės patirties, kad ES visuomet e, reikalauja, kad uh, būtų užtikrinta da, da, mūsų geografinių nuorodų sąraše esančių nuorodų apsauga. To reikalaujame ir Meksikoje. Ir mes da, nagrinėjame da, tam tikras vietas, kur galima būtų parodyti tam tikro lankstumo. Panašiai beje tą darome, kaip ir kai dėrėjomės dėl setos ir kai darome su Japonija. Uh, Mes matome, kad kai kalba eina apie komercinius interesus, mes ieškome sprendimo, bet e, be abejo mums turi būti pateikti labai įtikinami ekonominiai ir teisiniai argumentai. Nes jokių būdų negalime leisti, kad mūsų geografinės nuorodos nebūtų tinkamai apsaugotos. Dėl įgaliojimų, kaip jums tikriausiai yra žinoma, komisija paprašė, kad jai kad būtų paskelbtas viešai mūsų darybinis e, mandatas skirtas e, sustarimui su Meksika. Buvo paskelbtas, e, paskelbti darybiniai įgaliojimai susijęs su darybomis su Čilė ir tikimės, kad komisija, komisija bus leista paskelbti ir darybinius įgaliojimus uh, dėl darybų su Meksika. Toliau, geografinės nuordos, apie jas jau kalbėjau, jau minėjau, kad dar yra keli dalykai susijęs su žemės ūkio produktų prieiga prie rinkos. Čia mes turime dar aptarti tam tikras nuostatas susijusios su tarifais. Iš esmės šie dalykai yra susiję, nes, e, bet viskas yra susiję, nes mes laikomės principu, kad negalima susitarti, kol nesusitarsime e, dėl susitarimų, kol nesusitarsime dėl visų dalykų. Ko galima tikėtis artimiausiamis savaitėmis? Meksika aiškiai pasakė, kad jiems labai rūpi prieiga prie rinkos, e, bet taip pat mūsų domina ir geografinės nuorodos ir tam tikros. Uh, kai kurie kiti dalykai, tokie kaip ACS ir, ir IPR. Toliau tvaraus vystimosi skyrius. Aš manau, kad tas skyrius yra labai panašus į tai panašų skyrių CETOS susitarime. Uh, Mes e, kaip tik dabar nagrinėjame tekstą, dėl kurio buvo susitarta gruodžio mėnesį ir tekstas tekst, turėtų patekti į parlamentą jau netrukus dėl e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Be abejo, abi šalis pasirašė šią konvenciją ir mes norime, kad e, abi šalis laikytųsi jos. Uh, Ir e, mes taip paskatiname Meksiką ratifikuoti tas e, TDO konvencijas, kurios dar nėra ratifikuotos. Toliau. Toliau e, parlamentas ir suinteresuotosios šalės tebe darėsi dėl, dėl vieno skyriaus. Ir uh, Mes e, siūlome peržiūros nuostatą, kuri būtų panaši į CETA susitarimo peržiūros nuostatą. Taip yra dėl to, kad e, vidinės diskusijos e, sankcijų klausimų, pavyzdžiui, dar nėra baigtos ir šiuo metu būtų būtų dar per anksti traukti tas nuostatas į galutinį tekstą, tol, nes darybos tebe vyksta, kaip minėjau. Toliau, kova su korupcija. Tai yra dar vienas skyrius, kur vis dar nėra susitarta dėl įgyvendinimo mechanizmo gyvendimo užtikrinimo mechanizmo. Taigi to kol kas negaliu komentuoti šiuo metu. Be abejo, kad komisija norėtų, kad kuo skubiau būtų uh, prisimti įsipareigojimai šio klausimo, bet kol kas negaliu jums uh, konkretaus laiko pasakyti. Toliau lyties klausimas. Deja, apie tai pradėjome kalbėti po to, kai jau kai darybos susibėgėjo, todėl jis nebuvo pateiktas Meksikai, jis nebuvo, šie klausimai nepateko yra mūsų bendrosių primties apibrėžimą. Taigi aš manau, kad po to, kai mes jau pradėsime gyveninti šį susitarimą, tuomet mes galėtume gal pagalvoti, ką galima būtų patobulinti Meksikoje, pagerinti Meksikoje šioje srityje. Ir mes turime ir tą globalų susitarimą dėl atnaujinimo ir yra tam tikri klausimai, apie kuriuos galime kalbėti. Ir nors konkrečiai apie priekybą ir lyties klausimus nėra e, kalbama, bet aš vis tiek mat, manau, kad galima būtų šiek tiek vėliau pradėti kalbėti apie politinio gyvendinimo mechanizmus. Ir gal šioje toje stadijoje kažką keisti. Toliau e, kelios šalis e, Prancūzija pateikė mums e, kelis pasiūlymus dėl tvaraus vystimosi, bet jau po to, kai iš tikrųjų dėrybos jau buvo pabaigtos ir mes nenorėtume iš naujo pradėti dėrybų dėl tos skyriaus. Ne. Jei mums pavyktų baigti dėrybas dėl to per ateinančius mėnesius, Tuomet gal galima būtų tai daryti, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks vis dėlto baigti darybas, nes po to, kai baigtos darybos dėl kokio nors skyriaus, kai jos yra jau uždarytos, tuomet iš, vėl pradėti ką nors keisti yra sudėtinga. Dėl uh, SIA. Tai yra uh, poveikio tvarumui įvertinimas. Šio poveikio vertinimo procedūra yra gan sudėtinga. Mes da, pasamdėme partnerių organizacijas tam, kad būtų parengta ataskaita ir ją parengti reikia nemažai laiko. Ir viena iš problemų yra ta, kad mes norime, kad darybos vykstų labai greitai. Norime, kad viskas būtų baigta maždaug per pusantrų metų. Tačiau mes matome, kad visi terminai susiję su poveikio tvarumo įvertinimu yra tokie, kad, jų neįman, kad jie neleis, neleistų mums judėti į priekį labai greitai. Ypač taip aiškiai, kai, kai pažiūrime tai, kiek užtrunka parengti ataskaitas ir galutinės ataskaitos dar neturime, Ir apie tai kalbėjome vieną kartą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir tikiuosi, kad vasaro mėnesį galėsime surinkti dar vieną diskusiją dėl ta, kitos ataskaitos, kad tai nebus galutinė ataskaita, bet mes tikimės, kad iki vasaros bus parengta jau galutinė ataskaita. Na, man asmeniškai e, atrodo, kad tikrai galima tik apgailėstauti, kad tai nebuvo padaryta anksčiau, bet e, turiu pasakyti, kad tiesiog nebuvo įmanoma laikytis visų reikalavimų susijusių su e, tvarumo poveikio tvarumo įvertinimais ir gauti galtinį ataskaitą e, reikalingų laikų. Bet mes stengiamės vis dėlto visus šios klausimus atsižvelgti per darybas. Short, Ačiū, prašau dabar pranešėjai užbaigti. Taip, norėčiau labai trumpai padėkoti inteneriams už jūsų indėlį. Na ir tikrai e, reikės ir toliau dirbti tam, kad apgintume e, tai, kas mums svarbu. Ir aš manau, kad vis turim ir komisija sutinka įsiklausyti mūsų nuomonę. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, kalbant apie naujus prekybės trimis, tam, kad būtų įtrauktos darnos vystimosi nuostatos ir atitinkami skyriai, kurie būtų E, veiksmingi, kurias galima būtų veiksmingai gyvendinti, taip pat labai svarbu įtraukti sankcijų mechanizmą, mm, kaip nors tai reikia padaryti. Mm, kol kas nesame specifiškai nurodę, kaip turėtų atrodyti tas mechanizmas, Tačiau labai svarbu, kad būtų įsireibojimas tai padaryti, diskusijose tai pasakyti ir visi dėl to sutarėme. Labai svarbu, kad tie mus labiausiai nenuraminantis dalykai būtų traukti. Pavyzdžiui, būtų minima, kad įtin svarbu kovoti su korupcija, nes jeigu nebus įsipareigojimo, negalėsime prikvus rimo dėka kovoti su šia bėda. Taip pat svarbus skyrius ir skirtas žmogaus teisėms. Na ir pabaigai dėl e, abipu bendro investicinių ginčių teismo, pavyzdžiui, yra numatytas atitinkamas teismas turime su Kanada, tačiau abi pusės turi tikėti tuo, nes jeigu šalis netikės tokiu teismu, galimybė taip per teismą ja, spręsti ginčius, tai tai kaip ir beprasmiškas dalykas. Taigi, iš tikrųjų, m, mm, tikrai manau, kad dėrybininkė labai atsižvelgia į parlamento nuomonę, tai ką nurodėme, nes reikia nepamiršti, kad balsuodami mes atstovaujame piliečių interesams ir juos giname. Point 13, Baigėme 13 klausimą nagrinėti, dabar 14 klausimas. Taip pat apie vykstančias dėrybas, bet galbūt lėtesnės dėrybas, nes dėrybų partnerė yra Indija. Indijos pradėtos 2007 metais. Šis procesas tebe vyksta ir man manau, kad vienas iš pagrindinių dėrybininkų, e, ponė Kioning, yra čia su mumis, ji dalyvauja ir šiame dėrybų procese su Indija. Ir taip pat e, Indijos atstovė ponė Kuma. Norėčiau suteikti žodį poniai Koninko, po to poniai Kuma. Ir taip pat mūsų pranešėjai, ponui Davidui Campbell Bannermanui. Pone Kionin, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. malonu man būti čia ir man malonu, kad dalyvauja Jos ekscelencija ponia Kuma. Manau, kad yra puikiai proga įvertinti dabartinę padėtį diskusijose dėl to, kad reikėtų atnaujinti dėrybas dėl laisvosios prekybos susitarimo tarp ES ir Indijos. Kaip pirmininkas nurodė, Nuo 2013 nebevyko oficialūs dėrybų raundai. Žinoma, vyko nemažai diskusijų dėl perspektyvų, kad reikėtų atnaujinti vėl tas dėrybas. Ir dabar yra pats laikas tai padaryti, nes įvyko 14. E, ES ir Indijos viršūnių susitikimas Ir buvo vertinta aukštų labai lygių, kokia yra padėtis, kad būtų galima atnaujinti dėrybas. Ir taip pat buvo įsipareigota stiprinti priekybos santykius tarp ES ir Indijos. Ir nuo to norėčiau pradėti, jog niekas net nedvėjoja dėl to, kad būtent tai ir reikėtų pradėti daryti. Dėl laisvosios prekybos susitarimo diskusijos yra tik viena dalis to proceso, gana svarbi dalis. Nuo 2013 metų mes tęsėme dvi šalių lygių diskusijas dėl daugelio klausimų, nuolatos vyko darbo grupių posėdžiai ir visa tai buvo labai naudingas darbas. Nėra taip, kad viskas sustojo ir nieko nevyko dėrybose. Po viršūnių sustikimo spalio mėnesį buvo nuspręsta, kad du pagrindiniai dėrybininkai, aš ir ponia Anita Preven susitiksime. Mes lapkričio mėnesį sutikome Delyje ir apžvelgėme nemažai skyrių. kur buvo svarbių politinių pasikeitimų. Anksčiau aš kalbėjau apie Meksiką, taip pat ten buvo daug pokyčių pastraisiais metais. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie dėrybas su Indija. Buvo labai daug pokyčių pastraisiais metais, kuriu, kurie turėtų atsispindėti dėrybų procese, kai mes atnaujinsime, atnaujinsime tas dėrybas, turim galvoje, kad daug laiko praėjo nuo 2013 metų. Kalbėjome apie SPS, TBT, vyriausybės pirmininkus, pirmininkus e, intelektinės nusavybės skir, skirsni, skir, investicijų skirsnį, geografinės nuorodas, priekybą ir tvarų vystimasi. Tai mes aptarėme, kai aš buvau dėlyje. Vis daugiau aiškumo atsiranda dėl skirtingų požiūrių, taip pat dėl to, ką būtų galima pasiekti dėrybose. Po tų diskusijų mes nusprendėme tęsti techninių lygių, nagrinėti tuos skyrius, kurie patys svarbiausi Indijos ir ES dėrybininkai tai darys ir pagrindiniai dėrybininkai susitiks vėl pirmo ketvirčio metu, galbūt tai bus antro ketvirčio pradžioje ir vėl įvertins padėtį ir pateiks rekomendacijas dėl dėrybo atnaujinimo, jeigu pasirinksime tai daryti. Taip pat valstybėms narėms ir kitoms interesuosiams šalims e, bus suteikta informacija ir, ir žinojimas, ko galima tikėtis, jeigu bus atnautos dėrybos. Dar vienas svarbus klausimas, kuris buvo svarstomas jau nemažai metų, tai yra investicijų apsauga. Ši dalis susitarime. Ir čia noriu pabrėžti, kad tai yra laisvosios prekybos dėrybų dalis. Indija e, norėjo, kad ši dalis išliktų dėrybose. Gerbiami komiteto nariai turbūt prisimena, kad Indija 2005 metų sutarė dėl naujo modelio BIT ir atsiuntė pranešimus valstybėms narėms dėl BIT, tai yra dėl dvišalių investicinių susitarimų. Žinoma, daug kas norėjo, kad išliktų, daugelis valstybių narių norėjo, kad išliktų dvišaliai investiciniai sutarimai, kol nebus susitarta naujos tvarkos laisvosios prekybos susitarime. Bet 21 iš 24 dvišalių investicinių susitarimų jau yra pasibaigusios, pasibaigę. Yra tam tikrų panašumų tarp Indijos E, dvi šalių e, investicijų strimo ir naujų investicijų politikos. E, skaidrumo klausimas yra labai svarbus. Taip pat galimybė kreiptis į apeliacinį teismą, galimybė užginčyti ir tai padaryti daugia šalių lygių. Yra, žinoma, ir skirtumų. Pavyzdžiui, dėl mokesčių sistemos dėl nacionalinių teisų gynimo, gynimo priemonių naudojimo ir, ir vienodo traktavimo. Iš abiejų pusių mes bandome svarstyti ir analizuoti, kiek, kiek gali būti viena ar kita pusė lankščios ir kokie yra iššūkiai. Kaip sakiau, mes balandžio pradžioje vėl įvertinsime padėtį ir tikimės, kad jau turėsime aiškesnės gairės kitam ES Indijos viršūnių sutikimui, kurio data dar nėra aiški, tikimės, kad tai vyks e, Briuselėje kažkada šių metų rudenį. Dėkuoju dabar, gerbiam ambasadorė Kuma, prašau. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. E, šių rūmų nariams dėkuoju iš galimybę pasidalyti su jumis mano turimą informaciją. Dėkuoju vyriausiai dėrybininkai už tai, kad jinai labai aiškiai pristatė, kokia yra dėrybų padėtis. Taip, 14 viršūnių stikime buvo padarytas bendras pareiškimas. Jame pasiūstas labai aiškus signalas iš abiejų dėrybų, svarbiausių dėrybininkų, jog yra įsipareigojimas atnaujinti dėrybas dėl e, visapusiškų ir abipusiai naudingų dvišalių investicinių susitarimų. Mes esame pasirengę atnaujinti dėrybas, bet suprantame, kad ES pusė posėdė labai aiškiai išsakė, kad keturi dvi šaliai investiciniai sustrimai, kurie turėtų pradėti veikti, dėl, reikia labai aiškiai aptarti sąlygas. Ir kaip paminėjo ES vyriausiai dirbininkė, e, vyko lapkričio mėnesį puikus diskusijų raundas, jis buvo naudingas. 14 skirtingų temų buvo svarstoma. Ir taip pat mes suprantame ir pasižymėjome, kad ES vyriausios dėrybinės pasiūlymas e, kitą susitikimą surenkti balandžio pradžioje. Mes, ta, mes tam pritarėme, Indija yra pasirengusi anksti atnaujinti dėrybas ir e, parengti laisvosios priekybos susitarimus, dvišalius investicijų susitarimus Sausio mėnesį buvau Delyje ir susitikau su institucijų uh, valdžios atstovais ir aš turiu priežasčių tikėtis, kad mes šiais metais padarysime nemažą pažangą. Tikimės, kad bus atnaujintos dėrybos ir aš norėčiau patikslinti. Kai vyriausybės kabinetas priemė sprendimą, mes pasiuntėm žinę, jog norime nutraukti dabartinius investi, dabartinės investinės, investicinės sutartys su daugiau nei 80 šalių. Tai yra dėl to, kad yra tam tikrų klaidų, trūkumų dabartiniuose mm, teisiniuose tekstuose. Mes atnaujintus tekstus visiems atsiuntėme, pavyzdinius tekstus. Ir mes tų pavyzdinio teksto laikomės ir norime pradėti dėrybas. E, dėl to su ES ar netgi su valstybėmis narimis, bet pagal ES sistemą, aišku, čia yra ES lygių vykstančios dėrybos. Ir tai nėra skirta vien tik tai valstybėms narėms, aš noriu patikslinti, kad dvišalių investicijų sustarimų nutraukimas nereiškia, kad nebebus saugomos investicijos. Nuostatų galiojimo pabaigos sąlygos yra įtrauktos Ir tai, tai veiks 15-20 e, metų priklausomai nuo e, susitarimų galiojimo pabaigos nuostatų kiekvieno atskiro susitarimo. Esame pasirengę, kaip jau minėjau, dėrėtis dėl dvišalių investicinių sutarimų su atskiromis valstybėmis narėmis, jeigu to prireiktų, bet pagal Lisabonos e, sutartį ir es reglamentus dėrybiniai galiojimai priklauso Europos komisijai. Taip pat reikėtų suprasti, kad Indija yra sparčiai besivystanti šalis, turime daug sektorių, kurie yra labai pažengę ir išsivystę, bet yra ir atsiliekančių sektorių. Kitaip sakant, yra daug sektorių, kur Indija galėtų atverti rinkas ir žiūrėti liberaliai, nors yra nacionalinis interesas kurti darbo vietas, stiprinti gamybos sektorių, čia mes turime elgtis atsargiau. Mes žinome, kad ES pusė pripažįsta, visus tuos veiksnius, bet mūsų premjeras yra pasirengęs dirbti su ES, kad galėtume sudaryti priekybos ir investicijų sutarimą tokiu būdu, jog abiem šalim tai būtų naudinga, abiem susitarimo šalim. Per ketverius pastrosius metus Indija atliko daug pokyčių mūsų politikos kryptise, pakeitėme savo požiūrį į dėrybas ir esame pasiryžę sudaryti veiksmingus susitarimus. Šiuo metu Indija es priekyba sparčiai auga, investicijos taip pat didėja. Indi es yra suinteresuota dalyvauti pagrindinėse Indi Indijos pagrindiniuose projektuose, Indijos skaitmeninimo projekte. Mes džiaugiamės tais procesais. Jau pradėjome daugelio programų ir iniciatyvų gyvendinimą. Taip pat sukūrėme investicijų skatinimo mechanizmą es investicijoms Indijoje. Tai apima dalymasis geriausią praktiką ir novatorišką technologiją. Mes to džiaugiamės. Indija netrukus paskelbs atnaujintą pramoninę politiką, domino apsaugos teisės aktą parengėme kad būtų tinkamai naudojami ir saugomi duomenys. Tai yra daugiau suderinta su ES politika. Taigi, pirmininkė, ekscelencijos, mes remiamės labai aiškia logika kad ES ir Indija intensyviai įsitrauktų į bendras diskusijas atėjančiais e, mėnesiais ir Indija padarys viską, kad galėtų padėti mūsų pagrindiniams dėrybininkams. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė ambasadoriu, už e, šį pasisakymą ir dėl ponas Benet David Kemp. Mikrofonas. Actually... Ačiū, labai malonu, kad jūs čia dalyvavote. Man Malonu, kad buvo bandoma stebėsenas grupės surenkti praeitįje. Buvo keletą pozityvių ženklų. Išgirdome apie pažangą, daugiau techninių ekspertų sustikimų lygių ir tuo džiaugiuosi. Bet turbūt mes visi nerimavome dėl to, kad trūksta pažangos. Girdėjome, kokia yra tikrovė. Beveik penkeri metai darybos buvo nutrauktos ir nevyko. Kalbame apie rinkas. Apie rinką 1,2 milijardai gyventojų rinka, kuris sparčiai auga, didžiulis potencialas, įgūdžių aukštas lygis, daug bendrų dalykų, 100 procentų tarifai prabangos prekiams, Taip pat e, Tata Motors, e, Škotijos Viskis, e, Jaguar automobilių gamyba, daugelis dalykų, bet kai žiūrime visą tai, tai nėra tik tai kažkokie keli sektoriai, kurie kelia susirūpinimą. Nėra sąžiningos prieigos prie rinkos, prekiams ir ir, ir paslaugoms, dėl viešųjų pirkimų ir taip toliau. Manau, kad mums reikėtų tarsi iš naujo peržiūrėti mūsų susitarimą. Manau, juk svarbiausias klausimas, kaip reikėtų dirbti toliau. Aš dalyvau PPO e, susitikime Buenos Airėse ir mačiau tokį ne visai teisingą požiūrį apskritai į priekybą, į priekybos sistemą. Reikėtų išspręsti svarbiausią klausimą, kodėl visą tai trunka taip ilgai ir kokios yra tikrosios problemos. Ar Indija tikrai nenori prisimti įsipareigojimų dėl laisvosios priekybos, netiki laisvąją priekybą. Gal net pats terminas kelia problemų tam tikruose e, sektoriuose. Taigi mums reikėtų naujai įkrauti šį, e, šį visą procesą ir Aš norėčiau pateikti porą klausimų, jeigu leisite. Mes kalbame apie priekybos ir investicijų susitarimą, bet AA po teisingumo teismo sprendimo dėl Singapūro, ar mes peržiūrėsime tą faktą, kad apskritai ar verta investuoti savo jėgas į tai, gal reikėtų pavyzdžiui, pradėti dėrybą su Naujaja Zelandija. Taigi klausimas, ar mes ketiname tęsti darbą dėl dėrybų su Indija. Mm, tai ar, ar reikėtų nutraukti investicijas? Antras klausimas. Kaip visą tai pradėti, atnaujinti iš naujo? Kas trukdo? Kokios priežastis? Ar tai yra fundamentalus klausimas susijęs apskritai su lasaja priekyba, ar galima tai išspręsti kokiu nors būdu? Kaip mes galėtume veiksmingai atnaujinti visą šį dėrybų procesą ir judėti sparčiau? Tai tiek pirinkė, dėkoju. Dėkoju, manau, kad visi dėl to sutarime. Dabar yra keletas norinčių pasisakyti, kalbėjimo laikas apribojamas vieną minutę. Karolin, prašau. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už pristatymą ir už tai, kad dabar aiškiau, kokia yra dėrybų patėtis. Norėčiau pasveikinti dėrybininkę, o taip pat ir ponė ambasadrė Kūma. Na taip, labai įdomu diskutuoti dėl to, kas numatyta dėrybose. Svarbiausia kad būtų paviešintas darybų mandatas, tai būtų pirmasis žingsnis, kuris užtikrintų daugiau skaidrumo dėl investitorių apsaugos. Uh, turiu klausimą. Tas, nu, kaip, ką, kaip komisija vertina naują modelį, kaip jis atrodys? Buvo kalbama ir apie reguliavimą, ir apie tai, kad E, pirmiausia reikia išnaudoti nacionalinių instancijų galimybės prieš perinant prie ISTS. Taip pat dėl darnaus vystimas e, skyriaus, kuris svarbus. Tiesą sakant, Indija nesidarė dėl tokio skyriaus. Tačiau pritartų tokiam e, skyriui, su sąlyga, kad nebūtume labai griežtų ribojančių nuostatų, tuomet norėčiau sužinoti iš komisijos, koks būtų toks skyriaus turinys. Taip pat ir tarptautinė darbo organizacija, tai yra iš ankstiniai reikalavimai ir visą tai ratifikuota ir kaip į tai bandama atsižvelgti. Dėkoju. E, Guderon keičiu Kristofį Jėną. Dėkoju jis susirgas, dauguma iš mūsų šiek tiek sirguliuoja šiuo metu, kaip ten bebūtų, norėčiau padėkoti poniai ambasadoriu, taip pat ir komisijai už tai, kad taip inf nuodugnymus informavote. Na, akivaizdu, jog. Uh, E, kažkaip pra, praradome postumį darybose, dinamika nusilpno gaila, nes šiaip jau Indija yra didžiausia demokratinė šalis pasaulyje, taigi tikrai ir mes turėtume dėti visas pasangas, taip pat ir Indija, tam, kad vėl atgyvintume tą darybinę dinamiką, visi dėl to sutarėme. Turiu dabar konkrečių klausimų dėl investicijų apsaugos mums tai nuolat kilantis klausimas įsigaliojus e, Lisabonai nuo sutarčiai, e, dabar nebeliko kompetencijos. Tačiau dar praėjusią kandenciją parlamentas patvirtino direktyvą, kuri numato, kad dvišaliai sutarimai gali išlikti. Turiu atvirai pripažinti, kad jeigu norime atgaivinti dinamiką, duoti postumių Tai tai vertinčiau kaip kontraproduktyvu atsisakyti to, kas gerai veikia dešimtmečius. Taip, norime sukurti naują sistemą, tačiau jos dar neturime, o gyvename jau dabar. Dėkoju. Dėkoju. E, dabar mane, mane atsiprašau, guja frakcijos vardu, prašau. Na, na, Pone pirmininkė, dėrybos su Indija buvo gerokai ilgai užtrukusios. Jos pradėtos dar 2007 metais, bet po to daug kas strigo. Vyriausybės nebedomino e, to, kie, tokios diskusijos. E, tačiau padėtis keičiasi. Na ir dabar po ES Kinija yra antras pagal svarbumą priekybos partneris, priekybos mastais Europos Sąjunga mažė. Visą tai turi rimtų geografi, geografinių ir politinių pasiekmių. Turiu klausimą komisijai. E, ką komisija pažadėjo Indijai tam, kad ši sugrįžtų prie dėrybų stalo? Kaip žinia, Indija norėtų li, vizų liberalizavimą. Ar komisija ketina tai pasiūlyti? Kaip žinia, Indijai e, kyla problemų dėl mūsų sanitarinių reikalavimų, taip pat ir ženklinimo reikalavimų. Taigi gal nereikėtų atsisakyti mūsų aukštos maisto produktų um, apsaugos tam, kad pasiektume sutrimą su Indija. Bet to darbo apsauga tai yra opi problema visame pasaulyje ir dabar jau ši apsauga daugelį pasaulio šalių yra e, maža. Na ir pavyzdžiui, ką ketina komisija daryti šios trimo kontekste ir dėsa. O kaip komisija nori įtraukti nuostatas, kad pirmą reikia išnaudoti nacionalinės teisės galimybės ir jau tik tais po to kreiptis atitinkamą teismą. Taigi, norėčiau sužinoti, ar komisija yra pasirengusi parengti tokį susitarimą, ku, kuriame būtų tikrai labai griežti, tvirti e, prekybos ir darnaus vystimas e, skyriai, o atsparus tvirti skyriai reiškia, kad reikia numatyti ir kažkokias sankcijas. Kaip tai numatyta padaryta? Kitas dalykas, kaip yra su generiniais vaistais. Jau praeitie dėl to būtų rimtų problemų. Taigi norėčiau sužinoti, kaip komisija ketina tokias problemas spręsti. Dėkoju. Haudi Hautila pabaigai labai trumpai. Ponės e, pirmininkas Tuskas, pirmininkas Junkeris ir vyriausiai galiotinė Margarinė pabrėži, jog nediskriminavimas yra labai svarbus ir sutarimo su Indija kontekste. Taigi norėčiau paklausti pirmininkaučio šalies ir ambasados atstovų, kaip yra su uh, diskriminavimu dėl kastų. Uh, tai yra tikrai ypatingai skaudi diskriminacija prieš visą gyventojų grupę, kurie visiškai neturi uh, e, teisų. Ir kaip uh, ketinama tai atsižvelgti uh, prekybos ir darbo santykius sutarimas? Pone ambasadorė, ar norėtumėte atsakyti? Excellency, uh, the answer. Ekscelencijos atsakymas yra labai paprastas mes ne tik tai turime senas tradicijas, bet esame ir konstitucinė valstybė, turime demokratinius principus, kuriais remintis rengiami mūsų įstatymai, taigi mes esame E, centrinės vyriausybės lygių numatyti labai visapusiškai išsamus įstatymai, kurie numato apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos, ar dėl kastos, ar dėl lyties, ar dėl kirmės. Aišku, šalyje, kur yra e, vienas kablelis dideliai šalyje su daugybė gyventojų yra incidentų kasdien ir yra priemonių, teisinių priemonių, kurios uh, leistų spręsti tokius incidentus, pavyzdžiui, per nepriklausomą teismų sistemą. Taigi, manome, kad turime adekvačius mechanizmus, kurie leistų spręsti tokias administracijos problemas. Tai yra nuolatinė problema, kurią nuolat sprendžiame ir šį praeitų metų rūpiučio mėnesio rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta rugsėjo 13 dieną, rezoliucijo parlamentas ir pripažino, ne, neneiksiu, kad kasdien yra incidentų, tačiau e, 29 valstybių valstybėje, kur yra daugybė tradicijų, tikėjimo, krypčių, religijų, reikėtų holistiškai pasižiūrėti iš, šią problemą, pažiūrėti kiekvieną individualų atvejį atvejį atskirai, kuris yra individualus, bet kaip jau bebūtų, be dėkoju už tai, kad atkreipėte tai dėmesį ir dėkoju už galimybę atsakyti. Pone Kioniš, penkias mintis, dėkoju. Na, e, garsėjau greitą kalbystę, tikiuosi, kad vertėjai sugebės į, į, susitvarkyti. Pabai, pradžiai vienas kam, komentaras. Kaip sakė kom, ambasadorė, vyko iš ankstiniai zonduojami pokalbiai prieš dėrybas ir tai susijęs su pirmuoju klausimu, kokį siekime užtikrinti. Ką be pasiūlytume diskusijoms vėliau šiais metais reikia pasirūpinti, kad visi gerai žinotų, kokios yra lūkesčiai ir kokios neperžengimas ribos kiekvienoje pusėje. Tai yra esminė prielaida dėrybų pradžiai ir dėrybų sėkmingai pabaigai. Nes šiuo metu stringame dėl to, kad abi pusės turi labai didelių lūkesčių, tačiau E, anksčiau buvo mažai lank, diskutuojama dėl to, dėl ko esame lankščiai nusteikę. Ir yra tokių dalykų, dėl kurių esame nusteikę lankščiai. Pavyzdžiui, prankstesnės diskusijos 13 metais, e, tai buvo atspirties taškas, e, dabar jau tikrai pribrendo laikas žengti į priekį. Dėl investicijų jau anksčiau savo pristatymę minėjau, jog Indijai nepaprastai svarbu, jog prekybos tarme išliktų ir investicijoms skirtos nuostatos. Po e, teismo sprendimo nesisakysime šios politikos, mes ir toliau diskutuosime dėl esminių e, investicijų apsaugos nuostatų ir aptarsime mūsų atitinkamą pasiūlymą ir, aišku, atsižvelgsime ir tai, tą naują modelį, BCI modelį, kurį turi Indija. Dėl ateities spekuliuoti sudėtinga, tačiau dabar geriausia sutelkti į tai, ko abi pusės nori pasiekti ir pažiūrėti, ar yra bendrų vardiklių. Ir aš tikrai tikiuosi, kad jų yra. Dėl e, vietos lygio priemonių gynybos priemonių išnaudojimo tai investicijoms labai svarbu štai kas. Jiems svarbu, kad jie nebūtų sumampratuoti. Tai svarbu ne vien tik kalbant apie e, Indiją, bet ir apie kitas nacionalinės sistemas. Svarbu, kad neužsvilkintų per nelik ilgai ginčių sprendimas, investicinių ginčių sprendimas, nes reikia numatyti galimybę e, kažkaip užbaigti investicinį ginčą jeigu toks kyla, kad būtų numatyti investicinių ginčių sprendimo būdai dėl mandato. Tai aišku, čia tarybos prerogatyva paviešinti dėrybinį mandatą. Komisija labai aiškiai nurodė, jog mes norime viešinti būsimus mandatus. Tai yra e, kitas sprendimas, kuris e, senesniai paviešintas yra beprecedentis dėl e, ties SD skyriaus, darnaus vystimas skyriaus, tai yra sudingas skyrius, reikia toliau diskutuoti, nes jis tikrai keblus klausimas. Mm, dėl TSD skyriaus turime didelių ambicijų iš abiejų pusių. Indija neketino, tra, paprastai į prekybės turimus netraukdavo darnaus vystimas skyrių, tai yra daug skyrių, yra pateikta daug komentarų. Tiesiog noriu nušviesti problemos mastus. Kaip ir su bet kokiu kitu prekybos partneriu, mums darnaus vismas skyrius yra labai svarbus Aišku, dar nepasiekime tokio etapo, kai galėtume priimti sprendimą dėl to, ar sankcijos bus įtrauktos ar ne, nes kaip jau ir anksčiau esu minėjusi, kai kalbėjome apie Meksiką, mes dar nebaidėme e, diskusijų ir su kitais suinteresuotais subjektais ES, tačiau priklaus, nepriklausomai nuo to, e, koks bebūtų priimtas sprendimas, tikimės per nelik toli nuo jo nenutolsime. Taip, e, yra naujų dalykų ir TSDC vienas iš tokių svarbių sričių yra kitas svarbus klausimas, tai yra lankstumas. E, pavyzdžiui, e, toks lankstumas matybės PPO konkrečiai dėl vaistų. Taigi ir per ankstesnės dėrybas su Indija E, primiktinai siekime, kad būtų traukti šie aspektai ir neatsisakysime šio klausimo ir šis iki, nes suprantame, kad generiniai vaistai yra labai svarbus, ne vien tik tais Indijai, bet šiaip besivystančiam pasauliui. Taip, tikrai negalima kalbėti, kad per šį susitarimą sumažinti maisto produktų aps, apsaugą, o dėl paslaugų tai taip e, sieksime e, gyvendinti tradicinę prekybos politiką paslaugų srityje. David Campbell Benjamin, you want to. Dėkuoju, ponė e, Campbell Benjamin, gal norėtumėt vienu sakiniu apibendrinti vykusią diskusiją. Pone pirmininkė, jūs uh, nenaudojate, nepasakėte pilnos mano pavardės, Campbell Bannerman. Uh, Bet tikiuosi, kad tai galėsite padaryti ateityje. Na kągi, gerai, perėmėme prie 15 punkto. Pirmiausia, tai atliksime bandomąjį balsavimą, tam, kad galėtume patikrinti, ar gerai veikia balsavimo kortelės. Taigi pradedame balsuoti. Tai yra bandomasis balsavimas. Balsavimas baigtas. Okay. Good. Everything... Gerai, viskas veikia. Taigi dabar galime perėti prie e, pirmojo dokumento teikiamo balsuoti. Kalbėsime apie e, laikinai susitarimą parengtą per trišalės darybas dėl e, prekybos apsaugos priemonių modernizavimo. Prašau balsuoti. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas didelė balsų persvara, taigi sveikiname mūsų pranešėją pana Fielnerį. Toliau mūsų darbo tvarkė yra 16 punktas. Tai yra nuomonė dėl ES nuosavų išteklių sistemos. Ref, sistemos. Mūsų pranešėjas yra ponas Vim van de Kamp. Pirmasis pranešimas, pakeitimas pirmiausia, kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už? Ne, atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkas. Jis atrinkta. Antrasis kompromisas, kas už? Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už? Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Triliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta. Toliau 18 pakeitimas, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniškai. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. So, yeah. Okay. Okay. So this amendment 19. Turėtume nepamiršti 19 pakeitimo, sako pirmininkas. 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime balsavimo rezultatą. Prašau balsuoti dėl septintojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aiškiai. Toliau esantis pakeitimai balsavimas rašėje buvo atsimti. Toliau aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 35 pakeitimas. So, next time, please, uh, try to renumber the... Kitą kartą prašau viską sunumeruoti tai tvarkingai ir teisingai. Gerai, nebalsuojame. Tuomet vyksta galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Prašau balsuoti. Hmm? Er, er sagt, es ist falsch nummeriert worden. Taip, taip, neteisingai buvo da, sunumeruoti, da, pažym, neteisingai buvo pažymėti pakeitimai. Todėl šiek tiek sutrikome. Balsuojame. Galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Sveikiname poną Van de Kamp. So, and then point 17. Na kągi, 17 darbotvarkės punktas, tai yra rekomendacija tarybai komisijai ir išorės veiksmų tarybai dėl dėrybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo. Mūsų nuomonės referentas yra ponas Takula, jis uh, siūlo dėl visų pakeitimų balsuoti kartu. Taigi, kas už pakeitimus nuo 8 iki 19, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau galutinis balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir tikrai didelė balsų persvara šis dokumentas yra patvirtintas. Štai toks buvo ta mūsų šiandienos trumpas balsavimas. So, if you would like to leave the room, please. Be... Prašau tų, kurie nori išeiti, išeiti tvarkingai, tyliai. Nächsten Tagesordnungspunkt. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. So, dann kommen wir zu Punkt 18 und 19. Taigi, einame prie 18 ir 19 darbo atvarkės klausimų. Tai yra klausimai susijęs su pasaulinė priekybos organizacija. Viena vertus, turime ataskaitą delegacijos į parlamentės konvencijos papoklausimais metinę sesiją ir ministrų konferenciją. O kita vertus yra bendrasis klausimas, kaip dirbti toliau. Mes žinome, kokie yra rezultatai konferencijų Buenos Airėse, kad jie yra gana nuvelintis. Ir tikrai iškyla bijonių, kaipgi dirba PPO. Europos parlamento e, delegacija sudarė 14 narių. Delegacija dalyvavo metinėje parlamento parlamentinės konferencijos sesijoje, kuri vyko anksčiau nei ministrų konferencijos 11 sesija. Taip pat dalyvavo ir 11 ministrų konferencijoje. Taip pat nemažai dvišalių susitikimų vyko tarp EP delegacijų ir priekybos ministro, pavyzdžiui, Japonijos priekybo ceko, e, Australijos ministro Ciobo ir Argentinos ministro Fauri daug e, veiklos buvo atlikta, tačiau parlamentinė konferencija, tai yra svarbiausioji, svarbiausioji konferencija, ir joje buvo labai išsamei svarstomas e, galutinis dokumentas, rezultatų dokumentas. Ir tas rezultatų dokumentas buvo parengtas bet jame nebuvo realaus turinio. Ir mes negalėjome priimti konstruktyvaus kompromiso su 60 šalių, kurios ten dalyvavo. E, viena iš šalių, pavyzdžiui, Indija užblokavo daugelis ryčių, kurias turėjo apimti daugia šalis priekybos sustarimas. Ir Indija gynė tik tai savo interesus. Buvo kalbama apie maisto e, saugojimą ar maisto saugą. Tie klausimai turėjo, turėtų būti tinkamai sprendžiami. Taip pat ir daugelį kitų e, sričių nepavyko pasiekti susitarimo ar sėkmės. Dėl to turime pamastyti, kaip reikėtų dalyvauti to, tose parlamentinėse konferencijose ateityje. Mano galva, tai nėra naudingas dalykas. Ir kiti Europos fronto nariai apie tai kalbėjo. E, reikėtų susėsti dvi dienas kartu ir po to parengimas dokumentas, kuriame nieko nepasakytas, apie kurį niekas nežino. Ir MCI lygių domėjimėsi, ar e, žinomas tas parlamentinės konferencijos dokumentas, ar su juo susipažinta ir visuomet buvo atsakymas ne. Taigi visiškai beprasmis dalykas. Aš manau, kad reikėtų stiprinti parlamentinį matmenį, nes juk norime, kad e, kaip parlamentas e, siekti tolimesnės PPO raidos. Tačiau jeigu iš tikrųjų nepasiekėme apčiopiamos pažangos, tai tai viskas beprasmiška. E, PPO valdymo grupėje, čia parlamente praeitą savaitę apie tai diskutavome ir dabar parengsime reformų dokumentą su pasiūlymais dėl to ir po to apie tai bus informuota parlamentinė konferencija, po to vasario mėnesį apie tai bus diskutuojama ir Strasbūrė, na, po to dokumentą e, išplatinsime komitete, o taip pat perduosime ir draugams iš kitų parlamentų, tam, kad jau kovo mėnesį susitikimo metu galėtume konkrečiai aptarti šią reformą ir reformos žingsnius, tam, kad ta parlamentinė konferencija būtų prasminga ir duotų apčiapiamų rezultatų. Na, antra, dėl MCI lygio ir atitinkama PPO konferencija. Tai jie apskritai neparengė jokio privalomo galutinio dokumento, saistančio dokumento. Iš pradžių viltis buvo labai ribotos, lūkesčiai buvo menki dėl to, ką galima pasiekti. Pavyzdžiui, buvo siūlome diskutuoti dėl to, kad reikėtų uždrausti subsidijas žūklės žvejybos srityje. Na ir tai toks savotiškai konkretus tikslas, kuris leistų stiprinti e, tvarę žvejybą. Taip pat e, vyko diskusijos ir dėl paslaugų sektorius, buvo aptariama elektroninė komercija ir priekyba. Visa tai buvo aptarta, tačiau nebuvo pasiektas joks e, susitarimas, e, nebuvo sustarta ir dėl tolimesnių konkrečių žingsnių. Taigi dabar sklando mintis, kad gal reikėtų siekti dvišalį susitarimų elektroninės prekybos rytyje ar dėl kitų dalykų, dėl kurių kai kurios šalis kaip grupė susitarė. Bet aišku, nėra tarp valstybinis, daugia šalis metodas ir dėl šios priežasties turėtume labai intensyviai, nuodugniai diskutuoti dėl PPO ateities Nes, tarkim, jeigu dviejus metus vyko pasirinkimas ir tam, kad 3000 e, gal nedaugiau žmonių savaitėje susitiktų Buenos Aires, o po to nėra rezultatų, tai tuomet e, kyla klausimų dėl šios sistemos veiksmingumo. Taigi manau, kad ir šiuo atveju kaip Europos parlamentas e, turėtume duoti postumį, užvesti tą variklį ir pasižiūrėti, kaip galėtume žengti prieki. Ir manau, kad ir tai bus e, dar vienas šių metų parlamento prioritetas tam, kad šią sistemą apskritai išlaikytume, nes e, taisyklėmis grendžiama prekyba sistema yra esminis svarbus dalykas. E, ES ir jos prekybos sistemai. Ypač turint galvoje, kad mums svarbios, svarbus eksportas. Dabar suteiksiu žodį, norint nepasakyti, nėra ponios Maginės, nėra ponios ar pono Winkler. Ima. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad e, jūs padarėte labai idealią, labai konkrečią, nuodugnę įžangą. Kaip ten bebūtų, iš tikrųjų labai reikia padiskutuoti, pamastyti e, dėl to, kaip turėtų veikti parlamentinė PPO konferencija, turime parengti analizę, turime pagalvoti, kokiu norime mechanizmu. Taip, nežiūrint to, kad e, e, rezultatas apgalėstautinis dėl gerai pristatytų jūsų priežasčių, vis dėlto turime pamastyti, kaip pagerinti e, visą tai. Reikia pripažinti tai, kas nepasitvirtino, tam, kad padėtis pagerėtų. Ir taip, minėti, jog e, mūsų patvirtintas dokumentas susilaukė mažai susidomėjimo. E, na, taip, gaila, turint galvoje turinį, tačiau čia turiu galvoje ir visą ankstesnį įdirbį, tai yra ekonomikos, socialinių subjektų, e, pilietinės visuomenės įdirbį. Jo reikia, tam, kad šie jaustusi įtraukti tarp e, parlamentinės ir ministerinės e, konferencijas. Nes taip, e, egzistuoja e, populistai, e, ypač dešinieji, e, ir jie labai pasisako prieš globalizaciją, prieš daugia šalį metodą. E, ir skatinama nacionalizmas, tačiau vis dėlto yra didelė dauguma, kuri palaiko daugiašališką metodą, multilaterizmą. Na ir e, manau, kad e, labai svarbu e, spręsti visus iššūkius tarptinės priekybos, darnaus vystybo lygių. Nu, net ir jeigu material, daugia šališkumui, multiralizmui netenka išskirtinis vaidmuo. Ir aš manau, kad mes kaip parlamentas turime prisimti lyderio vaidmenį, kiek manoma labiau įsitraukti į visus e, šios procesus, atlikti nuodugnę analizę ir nuodugniai diskutuoti dėl to, kas nepasitvirtino ir kodėl. David Martin. Thank you, Baron. Um, of course I agree with you. Ačiū, suprantu ir pritariu tam nuviliančiam, tam nuoviliui, kuris atsirado po susitikimų Buenos Airėse. Bet prieš perinant prie ministrų, likęs buvo Buenos Airių deklaracija parengta. Neturėtumėm jos nuvertinti. Latino Amerikos šalis e, dalyvavo ir ir deklaracijoje Latino Amerikos šalių e, e, organizacijos e, prezidentas pabrėžia pozityvusias aspektus ir to nereikėtų nuvertinti. Taip pat moterų klausimų buvo deklaracija paskelbta. 101 šalis pasirašė po tą deklaraciją, kur sakoma, kad reikia daugiau moterų įtraukti į priekybą ir sustiprinti moterų vaidmenį priekyboje. Tai yra pozityvus dalykai. Bet dėl parlamentinės konferencijos pritariu jums, jūsų vertinimui. Ir tikrai man, e, aš nerimavau, kai jūs pradėjote apie tai kalbėti. Taip, yra e, nusivylimas, bet nereikėtų visiškai pasitraukti nuo tų klausimų sprendimo. E, parlamentinė konferencija skirta suburti visus ir svarstyti svarbiausiais klausimais būtent ta parlamentinė e, priežiūra e, PPO yra svarbi. Dėl ministrų konferencijos, kažin ar mes galėtumėm kažką ten pakeisti ir pagerinti. Gyvename sunkiais, neįprastais laikais. beveik nedalyvavo e, JAV pusė tame procese, visiškai nėra įsitraukusi ir įsipareigojusi JAV pusė ir tai visiškai neprisideda ir nepadeda globaliai pasauliniai ekonomikai. Taip, ministrų lygio konferencija buvo nuvilinti ir turbūt ateityje gal ir ne, nebereiktų renkti ministrų lygio konferencijos. Dėkoju, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti, nes ši konferencija mums dar sėki parodė, jog iš tikrųjų labai sudėtinga. Uh, kažką bendro sudarinti su 160 šalių, juolab, kad e, pavieniai asmenys turi veto teisę ir todėl gali bloku, viską blokuoti. Todėl apskritai nuostabu, jeigu pavyksta priimti bent kokius nors sprendimus. Mes puikiai suveikiame, kad reikalinga reforma ne vien tik tais ministrų konferencijoje, ne vien tik ministrų lygių, bet ir mūsų bendradarbiavimo su IPO srityje. Taigi e, labai svarbu žengti tolesnius žingsnius, nes jeigu m, mm, mm, jau kartą esame PPO parlamentinė konferencija, tai reikia toliau plėtoti teisinį kontekstą, teisinį pagrindą. Aš manau, PPO tam pasirengusi, generalinis sekretaras tam pritarė, jie norėtų pagilinti santykius su mumis parlamentais, na, galiausiai svarbu, kad diskusijų pabaigoje parlamentai būtų lygiai taip pat gerai informuoti kaip ir ministrai. Ir čia dar yra galimybė viską tobulinti, kaip tobulinti komunikaciją tarp ministrų ir parlamentų. Ir galbūt reikėtų numatyti periodišką informavimą tam, kad būtume lygiai taip pat gerai informuoti kaip ir ministrai. Taip pat reikėtų naujai aptarti ir PPO veiklos tikslus. Kaip žinia, kad mm, yra vystimasi tikslų, konferencijoje apie tai buvo mažai girdima, taigi reikia renkti e, pasaulinės strategijas, kurias padėtų įgyvendinti darnaus vystimosi tikslus. Tai akivaizdus dalykas. Mane ypač nustebino tai, jog neteisėta, nepavyko pasiekti konsensuso dėl neteisėtos žvejybos, nes tarkim, e, jeigu susėda kartu ministrai, stebina, kad jie nesusituria dėl nelegalios žvejybos ir tai reiškia, kad reikia ieškoti kažkokių naujų būdų, metodų ir, ir taip, reikėtų ypatingą dėmesį ir mums skirti ginčių sprendimams. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the Secretary. Ačiū pirminkė, ačiū sekretoriatui už tai, kad papasakojo apie sustikimus Buenos Airėse. Taip, viskas buvo gana, nuvilen... gana nuvilintis rezultatų oficialių lygių, tačiau nemažai darbo buvo ir neformaliai atlikta. Ne vien dėrybininkai kalbėjo. Ir buvo e, šių sustikimų paribiuose gana nemažai klausimų aptarta. Kalbėjome su Australijos ministru, su Argentinos ministru, taip pat Japonijos. Parlamentinėje konferencijoje Ema ir aš pirmininkavome sekcijai dėl e-prekybos ir dėl mažuritinių įmonių išleidimo tarptinių lygiai. Sesija buvo labai gyva, energinga, daug klausimų buvo aptarta. žinoma, dar yra tam tikro pasipriešinimo, kai elektroninė priekyba yra aptariama su Indija ar mm, tam tikromis Afrikos šalimis. Mes turime vis dėlto daryti įtaką, pasistengti tokias diskusijas renkti, informuoti žmonės ir diskutuoti, kad ir mm, kitų valstybių parlamentarai galėtų tos klausimus kelti, pavyzdžiui, dėl elektroninės pirkybos ateities. Taip, nuvelia, kad mes negalime pasiekti kažkokių didelių reikšmingų rezultatų, bet e, tos nedidelės diskusijos, e, kurios vyko, jos yra gana pozityvios. Ačiū toliau, David Campbell Benemen. Trumpai pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad žinau, kad visi yra e, nusivylę ministrų konferencijos rezultatais. Aš anksčiau nebuvau dalyvavęs juose, Tikrai labai nuostabu, kad tiek daug valstybių dalyvauja, niekas nebokituoja, visos nalis, narės dalyvauja, bet atsisako įsitraukti tos e, procesus, pavyzdžiui, Indija, Kinija ir JAV visiškai neprisidėjo ir nepadėjo tam procesui. Turbūt svarbiausias klausimas yra tai, kad trūksta E, specialistų darbo grupės narių, kai yra sprendžių, važiuoju, ginčių sureguliavimo e, mechanizmo klausimai. JAF jau paskelbė savo tarybus dėl Kinijos e, saulės baterijų ir Korejos tam tikrų produktų. Prekybos ginčių gali nuo to tik taip padaugėti ir vėlgi iškyla klausimai, kiek ta sistema yra veiksminga. Dar noriu pasakyti, kad parlamentinė konferencija yra labai svarbi. Mes įsitraukėme į priekybą, dalyvavo žmonės iš viso pasaulio. Argentinos parlamente visą tai vyko. Taip pat dvi šaliai sustikimo, kaip Ema paminėjo, buvo labai naudingi. Ir aš dėkoju delegacijai už tai, kad suringė tokius dvišalius susitikimus. Ačiū toliau, Haidė Hatala. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už labai išsame ataskaitą. Žaliųjų požiūrių šis klausimas, tai yra taisyklių gyvendimas, yra labai svarbus. Ir mes, kaip ir kolegos anksčiau kalbėjome, mes manome, jog yra svarbu rasti sprendimą ginčių sureguliavimo mechanizmui. Nes jeigu negalime garantuoti, kad bus vykdomos e, e, PPO taisyklės, kaip tuomet mes galime tikėtis, kad tos, ta organizacija parengs taisyklės dėl e-komercijos ar kokias kitas? Labai nesažininka, kad JAV e, blokuoja naujų narių nominavimą į apeliacinę tarybą. JAV kritika dėl ginčių srelimo mechanizmo gal ir turi tam tikro pagrindo, reikėtų būti pasirengusiems diskutuoti tais klausimais. Dar noriu pasakyti. PPO mechanizmo suderinimas su ES tvaraus vystimosi tikslais man, yra, man ir žaliųjų frakcija yra labai svarbus klausimai. Reikėtų pagalvoti, kaip galime sustiprinti dialogą tarp PPO jungtinių tautų ir pasaulio banko. Aš norėčiau įtraukti ir pasaulio banką į šias diskusijas. Gal mūsų komitetas galėtų kažką šioje srityje nuveikti, pakviesti kalbėtų iš įvairių organizacijų. Čia galbūt bendresnė pastaba bus. Mes neturime mechanizmo, kaip reikėtų išsamei spręsti 2030 m. darbo atvarkę. Ta darbo atvarkė daug susijusi su E, priekybą. Tai tiek. Ačiū. Žinoma, komisija taip pat svarstė e, šių konferencijų rezultatus. Galbūt galėtų savo pasamis komisija pasidalyti. Denis Redonent, prašau, e, PPO reikalų direktorius. Ačiū, mes pasižymėjome jūsų užsakytą nuomonę ir mes, žinoma, pateiksime savo požiūrį, kokia mūsų yra strategija. Dar yra labai ankstyvas etapas mūsų darbo. Nemažai PPO reikalų narių dar svarsto priežastis, kodėl MC11 rezultatas buvo toks nuvilintis ministrų konferencijos 11 rezultatas buvo toks nuvilintis. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad mūsų vertinimas, kokia yra dabar padėtis, labai atitinka čia išsakytą nuomonę šiame komitete. Ministrų konferencijoje dalyvavome pasirengę darbui, supratome, jog egzistuoja daug sunkumų dėl dėrybų, yra ir kitų naujų problemų, Tai yra didžiulis netikrumo lygis dėl JAV administracijos pozicijos. Ir daugelis narių netgi pasirengia blokuoti įprastinį darbą PPO įvairiais klausimais. Trūksta ir politinio lyderiavimo remiant PPO pasaulinę priekybos sistemą, trūksta politinės lyderystės. Parlamentarai papausrityje taip pat nepakankamai dirba. Ir būtina užtikrinti PPO veiklą. Šansai susitarti buvo gana menki, mes ES e stengiamės padaryti viską, ką galėjome, stengiamės būti šalininkai, teikti konkrečius pasiūlymus, taip kaip ir pernai, ir būtent tokiu keliu mes dirbame ir suprantame literystę. Ne vien kalbama, mes siūlome konkrečius dalykus, konkrečius veiksmus. Deja, nepavyko susitarti dėl žemės ūkio klausimų. Įvyko domino efektas, apėmė ir visus kitus klausimus, ir nesėkmė, ir visus, visais kitais klausimais dėja buvo. Konferencija nesugebėjo susitarti net dėl ministrų deklaracijos, kuri būtų nu, numačiusi tam tikrus kelius, kaip reikėtų judėti toliau. Deja, to nevyko. Ir tik dar labiau sustiprėjo būtinybė praplėsti požiūrį, daugiau lankstumo užtikrinti dėrybose. Ir į tai turbūt susitelksime ateinančiais mėnesiais tarp PPO narių daugia šalių lygių. Nemažai buvo bendrų pareiškimų padaryta Buenos Airėse. Nemažai narių pasisakė dėl daugia šalio požiūrių ir tai yra pagrindas tolesnėms diskusijoms. Es ketina toliau dalyvauti tose diskusijose, e, siekiant e, iniciatyvas e, naujas skatinti pagal papo sistemą užtikrinant daugia šališkumą. Tikimės, kad dėrybos dėl, dėryb, dėl žvejybos subsidijų bus atnaujintos. Ir tai atitinka PPO įgaliojimus ir tvaraus vystimosi tikslų įgaliojimus. Taip pat sutelksime dėmesį ateinančiais mėnesiais ne tik į dėrybas, bet ir į prastinį darbą, apie PPO institucinę veiklą. Taip pat noriu pritarti tam, kad daugelis iš jų pasakėte labai aktyviai. Dirbsime su antra problema PPO, tai būtent ginčių sureguliavimo mechanizmo ir apeliacinės institucijos įkūrimo. Komisijos Remalstrop išvergia didžiulę riziką šiai sistemai, beveik egzistencinės pavojus iškyla šiai sistemai, dėl to daug bus skiriama e, politinių lygių dėmesio. Manau, bus ir daugiau galimybių išklausyti parlamento ir tarybos e, poziciją. Šią savaitę jau komisarė e, Malstrom ketina Davose surenkti priegybos ministrų susitikimą ir pasikeitimą nuomonėmis. Ačiū. Taip, strategija yra aiški dėl Indijos, dėl JAV, dėl kitų partnerių, kur ES galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Mūsų strategija yra svarbi, svarbu konkrečius pasiūlymus teikti. ir reikalauti ir kiti laikytųsi daugia šalės sistemos. Turėsime, žinoma, ir kitų progų diskusijoms, kaip minėjau anksčiau. Mes, kaip Europos parlamentas, mūsų pareiga yra pirmiausia užtikrinti parlamentinę konferenciją. Mes parengsime netrukus rezultatų dokumentą ir paprašysime, kad kitų parlamentų kolegos e, elgtųsi aktyviau. Norime aptarti PPO ateitį su dviem komisijos nariais, nes žemės ūkio klausimai irgi yra labai svarbus PPO darbo atvarkėje. Galbūt pakviesime ir kitų kalbėtojų. darbo grupė buvo surinkta Aldė, pas, pasikviesime išorės aspektus, stengsimės pakal... išspręsti, kaip galima pagerinti PPO darbą. Ir tai bus mūsų darbo atvarkės dalis šitais. Dėkoju, dėkoju už diskusijas dėl ministrų konferencijos 11 rezultatų. Dabar periname prie 20 klausimo. Tai yra metinė bendros priekybos politikos įgyvendinimo ataskaita. Pranešė yra ponia Saif ir iš karto suteikiu į žodį. <coughs> Merci, euh, monsieur le président, cher. Dėkuoju, ponė pirminkė, gerbė kolegos. Aš norėčiau šiandien jums pristatyti pranešimo projektą, kuris susijęs su mūsų bendra prekybos politika ir mes bandome vertinti ES e, prekybos e, strategiją, jos gyvendinimo e, vidurio peržiūrą. Mes kalbame apie prekybą visiems, apie Europo, 2016 m. Europos parlamento rezoliuciją dėl bendros prekybos politikos. Praeitų metų rugsėjo mėnesį parengta komisijos e, ataskaitą dėl bendros priekybos politikos įgyvendinimo praėjus dviems metams po jos pradžios ir taip pat e, kalbame apie ataskaitas dėl bendrų e, priekybos sustarimų. Mūsų pranešime mes kalbame ir apie vykstančias dėrybas, ir apie tai, kad mes turime pritaikyti teisinės priemonės, tai, kokios jos turėtų būti, ir apie tai, kaip vyksta dėrybos. Aš parengiau pranešimą, kuriame aš atsižvelgiu. O, o, E, kuriame mes atsižvelgime į komisijos poziciją. Ir mes turime kelias klausimas. Mes suprantame, kad reikia užtikrinti sąžininką konkurenciją. Būtent tokiu principu turi būti pagrėsta mūsų bendra prekybos politika. Tokiu principu turime laikytis, kai dalyvaujame dėrybose ir kai apibrėžiame e, tai prekybai taikomas priemonės. Dar vienas dalykas, kuris mano galva yra nepaprastai svarbus, ES turi tinkamai reaguoti ir greitai reaguoti tuo met, kai iškyla grėsmė, kad nebus laikomasi priekybos susitarimo. ES turi naudotis visomis turimomis priemonėmis ir turi reaguoti greitai. Reikia taip pat sugebėti numatyti ateities įvykius tam, kad galima būtų laiku sureaguoti. Būtent todėl aš reikalauju, kad e, bendrosios prekybos politikos gyvendinimo nuolatinis stebėjimas būtų nuolatinis ir aš reikalauju, kad tam būtų skirtum, skirtuma daugiau žmogiškų ir finansinių išteklių ir kad komisijoje būtų e, sudaryti konkretus e, padaliniai už tai atsakingi. Toliau. Uh, Prekybos susitarimų gyvendinimas. Aš susirūpinusi dėl to, kad ES įmonės e, nesinaudoja visomis numatytomis e, susitarimuose lengvatomis ir komisija turėtų geriau, parengti geresnę komunikacijos strategiją, pateikti daugiau informacijos įmonėms, kad jos galėtų naudotis e, šių susitarimų privalumais. Mums Taip pat reikia atskirų nuostatų skirtų mažoms vidutinėms įmonėms. Aš noriu priminti, kad ataskait, komisijos ataskaitoje apie bendrąją prekybos politikos gyvenimą yra kalbama apie uh, MVI ir galima galvoti šių nuostatų pagrindu apie tai, kaip galima kaip galima būtų parengti atskiras būtent MVI skirtas nuostatas. Aš taip pat kalbu ir apie priemonės, kurios padeda mums propaguoti ES vertybės ir e, kalbame apie e, tai, kaip galima būtų tai daryti per visą e, vertės kūrimo grandinę. Toliau kalbame apie skaidrumą ir apie prieigą prie informacijos ir apie tai, kad poveikio vertinimų kokybė turi būti didesnė. Aš reikalauju taip pat, kad visa sudarybams susijusi informacija būtų skelbiama ir taip pat siūlau, kad kas penkeri metai būtų tai, teikiamos ataskaitos apie sustarimų įgyvendinimą, kad juos galima būtų atnaujinti. Aš taip pat siūlau, kad komisija bendrautų su platesniu suinteresuotų šalių ratų. Tai tiek ir man bus labai malonu išgirsti kolegų pastabas. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos, frakcijos vardu Karolin. Užlek. Dėkoju, dėkoju už pasiūlymą, bet e, manau, kad e, taip gerai Jude Carol Darling, who is uh, our shadow rapporteur. Uh, Jude, we... Aš kalbėsiu Jude vardu tai ir Jude norėtų padėkoti pranešėjų už puikiai parengtą pranešimo projektą, kuriame yra numatytas geras uh, pagrindas, uh, labai gerai naudojamas ir turima medžiaga. Uh, Ir mes tuo džiaugiamės, nes mums būtent taip reikia dirbti, jei mes norime, kad šis pranešimas būtų veiksmingai. Dabar apie pranešime paminėtas temas. Mes matome, kad į mums svarbius prioritetus buvo atsižvelgta, ypač kai kalba eina apie tvarus vystimosi skyrių įgyvendinimą. Galima būtų gal dar žengti šiek tiek toliau šio klausimą ir mes pateiksime pakeitimus kuriuose bus atspindėta anksčiau mūsų komitete patvirtinta pozicija, bet pasiūlysime ir naujų minčių, pavyzdžiui, apie taip, kaip galima būtų geriau pasinaudoti ES atstovybių tinklų. Bet o šis dokumentas yra geras pagrindas tinkamai mums įvertinti, kaip yra įgyvendinami prie, laisvos prikybos susitarimai. Mes galime jau daug ką sužinoti iš komisijos parinktos ataskaitos. Pavyzdžiui, matome, kad labai mažai yra lengva, naudojimus lengvatomis. Uh, uh, maži yra naudomus lengvatomis rodikliai. Ir turime tai atsižvelgti, galvodami apie kiekybę ir kokybę. Mes taip pat manome, kad mums reikia konkretesnių gairių tam, kad mes galėtume tinkamai stebėti, kaip yra gyvendinami Laisvosios prekybos susitarimai. Džiūdė e, ne, ne, bendradarbiaus su pranešėjais ir su visais kitais šešėliniais pranešėjais tam, kad galima būtų patobulinti dokumentą, atsižvelgiant į mūsų visakytas mintis. Sadė. Cesar frakcijos vardas Sadė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už pranešimą. Jis e, gerai parengtas tiek turiniu, tiek ir struktūros požiūriu. Ir jame e, labai gerai nušviestas geopolitinis kontekstas, gera pusiausvėra užtikrinta, taigi daugumą pranešėjo pasiūlymų galime, ir rekomendacijų galime palaikyti. Tai turiu tik tais tris klausimus ar išlygas. Na, o vėliau pateiksime ir tam tikrų pateiki, pakeitimų. Pirmiausia, dėl 20 dalies Ten pabrėžta, jog reikėti daugiau žmogiškų ir finansinių išteklių tam, kad būtų geriau gyvenima prekybos politika. Taip, sutinkame su šiuo teiginiu, bet lygiai tas pats pasakytina ir e, prekybos tarimų dėl tarybos parengimo, tvirtimo ir ratifikavimo. Pavyzdžiui, šiuo metu su Japonija, Vietnamu ir Singapūru turime tris prekybos sutarimus. Jie turėtų būti pateikti parlamentui pritarimui, tačiau viskas užsiviltino, ypač tai pasakytina apie prekybos sutarimą su Vietnamu. Ir manome, kad komisija turėtų turėti pakankamai išteklių tam, kad galėtų laikytis tinkamų laikotarpių. Toliau dėl 24 dalies ten pabrėžima, jog reikėtų E, sustiprinti prisitaikymo prie globalizacijos padarinių e, fondo. Taip, mes esame prieš šį fondą. Mūsų frakcija nemano, kad e, šis fondas duoda tinkamų sprendimų ir kurios, bandant pristaikyti prie priekybos liberalizavimo padarinių, reikėtų nacionalinių regioninių priemonių, kurios labiau leistų sureaguoti į padėtį vietą. Na ir toliau dėl skaitmeninės priekybos ir skaitmeninės priekybos strategijos šiame pranešime taip pat nesutinkame. Na, nu, o šiaip pranešime labai palaikome. Ir kaip jau minėjau, dėl šių trijų klausimų parengsime pakeitimų. O šiaip e, džiaugiamės e, dėrybomės e, šešėlin pranešė lygiu. Dėkoju, dabar žodis Karolinai. Taip, dabar jau galiu pasisakyti, dėkoju už pasiūlymą. Taip, pranešimas yra itin svarbus, jis yra skirtas priekybos sustarimui gyventimui, kaip žinia. Ne visuomet viskas vyksta taip, kaip norėtųsi, ypač tolimesnis darbas postrimo patvirtinimo, e, stebėsena nėra pakankamai gera, taigi reikėtų tai aiškiai įvardyti pranešime, reiškia įvardyti mūsų lūkesčius ir reikalamus. Man labai svarbu, kad nebūtų vien tik tai sudaromi praneš, susitarimai, bet kad jie būtų ir tinkamai įgyvendinti. Ir reikia užtikrinti, kad tinkama įgyvenimo priežiūra, nes tarkim, jeigu e, nėra tinkama įgyvenimo sutarimas arba yra neigiamų pasiekmių, reikia turėti sudaryti galimybę iškart reaguoti pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai, taip pat turėtų būti ateitie labiau įtraukiami į šalies vidaus patariamąją grupę. Taip pat reikėtų skirti finansinę e, paramą gyvenimui, taip pat reikėtų paskleisti gerąją praktiką tam, kad būtų užtikrintas geras sustarimo gyvenimas. Taip pat labai svarbu, kad darnaus vystimo skyrius sankcijų dėka būtų tinkamai gyvenimas. Na ir galiau, galiausiai reikėtų labiau įtraukti pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius ir tokiu būdu bus užtikrintas didesnis prekybos politikos teisėtumas. Parlamentas taip pat turėtų būti labiau įtraukimas nuo pat darybų pradžios, tai yra nuo tada, kai patvirtintas e, darybų galiomis iki susitarimo patvirtinimo. Dar e, svarbi yra ir kova su mokesčių vengimu, lygiai taip pat ir kova su e, korupcija ir informantų apsauga. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paliesti, jau nuskambėjo konkrečiai man rūpi e, skaitmeninė priekyba ir labai svarbu, kad susitarimo nuostatas atitiktų ES duomenų apsaugos taisyklės. Ir pavyzdžiui, galima būtų įtraukti atitinkamas privalomas horizontalės nuostatas šiam tikslui pasiekti. O šiaip norėčiau padėkoti pranešį ir šešėlinį pranešėlį už jų įdirbį. Dėkoju. Dėkoju. Na, o dabar aš asmeniškai e, norėčiau pakomentuoti 22 dalį, konkrečiai ES delegacijos vaidmenį. Na ir galbūt tai yra ir klausimas ponios Raco adresu. Taigi, ES mm, delegacijai, koks tenka vaidmuo įgyvenimo procese. Man susidaro įspūdis, jog mm, tiesiog nėra nuoseklaus požiūrio, tarsi priekybos generalinis direktoras yra atsakingas už gyvenimą, o e, užsienės veikmų tarnyba yra atsakinga už politinius aspektus. Ir trūksta nuoseklios, suderintos politikos e, skirtos tinkamam įgyvenimui užtikrinti, bent jau toks man įspūdis susidaro. E, Dar vienas dalykas. Beje, nėra numatyti įgyvendimo standartai. Jeigu pažiūrėsime į tai, kas vyksta pasaulyje, tai yra delegacijų, kurios labai įsitraukia į prekybos e, sutarimų gyvendinimą, o kitos delegacijos, sakykime, veikiau tik tai stebi gyvenimo procesą. Taigi galbūt reikėtų parengti standartą, kuris aiškiai nušviestų delegacijoms, ką jos turėtų daryti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas įgyvenimas. Tam tikrose susitarimuose yra numatyti reikalavimai, E, paremti ir gyvendinti sąžininką ir etišką priekybą. E, kai kurios delegacijos deda daug pastangų, kad tokios nuostatos būtų įtrauktos sutarimas, o kitos elgesi tarsi niekas nevyksta. Taigi kyla klausimas, kaip pagerinti mūsų delegacijos darbą visame pasaulyje tam, kad būtų tinkamai įgyvendinami e, prekybos sutarimo. O dabar žodis poniai Latslo. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė Langa už jūsų pastabas. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių dėl ataskaitos ir tuomet jau atsakysiu į klausimus dėl priekybos tarimų įgyvenimo ir delegacijų vaidmens. Pirmiausia, norėčiau uh, pasidžiaugti, kad e, parlamentas skiria tiek daug dėmesio prekybos sustarimų gyvenimo ataskaitai. Jos pirmas iki buvo parengtos e, ir buvo įvertinti visų prekybos sustarimų įgyvendinimas. Ir mes lauksime parlamento siūlymų ir minčių, komiteto narių minčių ir siūlymų dėl to, kaip pagerinti priekybos sutarimų gyvendinimą. Dėl delegacijų vaidmens. Taip, joms tenka esminis vaidmuo užtikrinant tinkamą įgyvendinimą ir ypač čia turiu galvoje tas delegacijas, kurios e, jau atsakingos už prekybos sustarimų įgyventimą, čia, pavyzdžiui, pateiksiu Seulo delegacijos vaidmenį mm, ir ji labai įsitraukė e, į iš ankstinio priekybos surimo su Koreja įgyvenimą, tai vyksta jau keturis metus, taigi delegacijai iš esmės tenka užduotis apjungti valstybių narių uh, E, ambasadų darbas su verslu vietoje, viskas, sakykime, suvesti, nustatyti galimas kliūtis ir problemas susijusias su priekybos sutarimu įgyvendinimu. Neretai yra e, tokia neiški riba tarp įsipareigojimų numatytų uh, priekybos tarimuose ir galiojančių priekybos kliučių. Pavyzdžiui, e, galiojančių prekybos sutarimų atveju delegacijoms tenka svarbi užduotis atlikti gyvenimo priežiūrą, e, kaip gyvendinami įvairūs skyriai įvairiose srityse. Vėlgi čia pateiksiu Korejos pavyzdį. Pavyzdžiui, sustarime yra sektorinių skyrių ir e, tikslas yra nustatyti kliūtis įgyvendinimui ir po to jau nuolatos dirbančių komitetų ir darbo grupėse apie tai kalbėti, kalbėti su partneriais apie gyvenimą. Štai tokia tenka svarbiausia užduotis delegacijoms. Bet tiesiog nepamirškime, kad daugėja tų prekybos susitarimų ir, ir Todėl komisija, priekybos generalinis dektoratas, o taip pat ir užsienio ir išorės veikmų tarnyba tenka, te, teikia vis didė, daugiau svarbos tokiems sutarimams. Merci, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymus. Aš pastebėjau, kad iš esmės sutarėma dėl bendrų šio pranešimo temų, dėl bendrais klausimais. Uh, Ir, ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie tai, kad tam tikros delegacijos yra silpnesnės nei kitos. Ir tai yra klausimas, kuriam turėtume skirti nemažai dėmesio. Aš dėmesį klausiausi kolegų. Ir, pažiūrėjau, buvo kalbėta apie elektroninę priekybą. Taip, čia, čia tas formuluotės, tas vietas galima būtų gal pagilinti, praplėsti į mano dokumente. Taigi aš lauksiu jūsų pakeitimui ir Man bus malonu bendradarbiauti renginant šį pranešimą su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju, iš tikrųjų tai yra svarbus pranešimas. Ir e, mes džiaugiamės, kad pranešėjai gerai dirba. Pakeitimus galima teikti iki sausio 30 dienos, taigi ta, tas terminas su jais netrukus iki 10.12 valandos. Pasitikslina pirmininkas. Gerai. Taigi jūs turite dar visą savaitę, kad galėtumėt parengti pakeitimus. Po to juos nagrinėsime vasario 19 ir 20 dienomis. Labai dėkoju ir da, stebėsime, kaip vyksta darbas. Gerai, perėmė prie 30, 21 dokumento. Tai yra prie tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkuros e, įgyvendinimo. Ponas Bentsen yra mūsų pranešėjas, o kur jis yra? Yeah. Okay, so he will come soon. Jis netrukus turėtų ateiti. So, uh, we will make uh, a break of two minutes. Na kągi, porą minučių palūkėsime ir tikiuosi, kad netrukus atvyks mūsų pranešėjas. Okay. <laughs> Okay, so I reopen. Na kągi, galime tęsti posėdį. Ir dabar periname prie 21 darbo tvarkės punkto. Tai yra prie tarptautinių susitarimų dėl geresnės teisėje, kurios įgyvendinimo. Būdamas Europos parlamento dėrybininkų dėl dar neįspręstos dalies, tarp institucijų dalies dėl keitimus informaciją apie tarp, tarp valstybinius susitarimus. Galiu Jums pasakyti, kad mes jau pusantrų metų bendarbiavame su ponu Broku Ir mes matome, kad um, dėrėti su taryba nėra lengva, arba tiksliau nėra lengva dėrėti su tarybos teisininkų tarnyba. Mes siekiame tokio susitarimo, kuris uh, atitiktų labai aiškius Lisabonos sutarties reikalavimus. Mes turime tokias pat teisės gauti informaciją kaip ir taryba. Taigi, Mums turi būti pateikiama e, visa informacija apie tarp, tarp e, tautinės dėrybas nuo pat jų pradžios, nuo pat to, to laiko, kai yra apibrėžimi dėrybiniai įgaliojimai, iki pat dėrybų pabaigos. Europos parlamentas uh, turi nemažai uh, galių prekybos rytyje ir uh, Mes bendradarbiavame gerai, pažiūrėjau, su komisija, ten mes turime susitarimą su priekybos generaliniu direktoratu, kuris teikia mums reikalingą informaciją. Tačiau dėja, kiti komitetai ne, da, negali pasidžiaugti tokiu puikiu bendradarbiavimu. Pavyzdžiui, žuvininkystės srityje yra daug problemų. Žinau, kad žuvininkystės komitetas negauna jiems reikalingos informacijos bent jau tiek negauna, kiek mes juos galime gauti. Antras tikrai svarbus dalykas, apie kurį kalbama per darybas, tai yra tai, kad mes aiškiai pasakome, kad yra nepriimtina tai, kad kai kurie politiškai svarbus sustarimai pradedami gyvendinti nesulaukus parlamento pritarimo. Ir mes be abejo nenorėtume, kad tai būtų prekybos srityje. Ir nors čia gal situacija netokia prasta kaip kitur, vis, e, vis tiek reikia pasakyti, kad yra tarp įvairių tarp tautinių susitarimų, e, kuriuos įgyvendinant ne visuomet atsižvelgiama į parlamento nuomonę. Ir kai kurie komitetai galvoja, kad reikia aiškiai reikalauti, kad e, nebūtų leista gyven, laikinai gyvendinti tokius susirimus, negavus parlamento pritarimo. Be abejo, tai yra sudėtingi klausimai, nes čia kalba eina apie mūsų santykius su trečiomis šalimis. Panas Brokas ir aš pasiūlėme pirmininkų suėgai praeitą savaitę parengti e, ieškinį į Europos teisingumo teismą. Ir Europos sprendavo frakcijos pritarė tam pasiūlymui. Ir mūsų pirmininkas parašė laišką teisininkų tarnybai tam, kad e, jį parengtų atitinkamą kreipimąsi į teisingumo teismą teismą. Ir aš tikiuosi, kad viskas bus įspręsta ir mes galėsime e, atnaujinti darybą su taryba netrukus. Aš tikrai esu pasiruošęs kreiptis į Teisingumo teismą, jei mums nepavyks e, e, kitą mėnesį pasiekti realesnės, tikresnės pažangos šiuose darybose. Tikrai būtų neįtin gražu, jei viena institucija e, kreiptųsi į teismą dėl kitos institucijos e, veiklos. Bet jau taip yra, nes mums reikia didesnio skaidrumo, iškumo, tai mums reikia, kad būtų vis dėlto užtikrintos mūsų da, teisės gauti informaciją apie ES veiksmus tarptautinių lygmenių. Tai tiek apie dėrybas kuriuose man teko garbė dalyvauti. Dabar sutikiu žodį pranešėjai ponui Bensen. Prašau. So much, uh, chair, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums uh, už tai, kad Jūs papasakojate apie tai, kaip vyksta dėrybos. Šiame komitete gruodžio ketvirtą dieną jau uh, kalbėjome apie tas dėrybas ir tuomet e, aptarėme ir dėrybų eigoje išaiškėjusias problemas. Aš parengiau savo nuomonės projektą, jis e, jums yra paskelbtas, mes žinome, kad pakeitimus galima teikti iki sausio 28 dienos, tai yra iki. Uh, iki 25, atsiprašau, taigi galite. trečios dienos ir mes matome, ypač santykiuose su išorės veiksmų tarnyba, kad dažnai yra visiškai nepaisoma Europos, Sąjungos, Europos parlamento uh, teisės pareigojimo pritarti susitarimui prieš padendakyti politiškai svarbius susitarimus. Taip pat mes reikalaujame, kad Europos parlamentas būtų visapusiškai teisingai informuojamas per visą tarptautinių susitarimų gyvavimo ciklą. Ir kad ypač tai būtų daroma ta, aktyviai per dėrybas. Ir Mes jau nagrinėjome mano parengtą dokumentą, nagrinėjome mano išsakytas mintis anksčiau ir aš tikrai nekantrai laukiu jūsų pasiūlymų, kurie turėtų patobulinti šį dokumentą. Aš nekartosiu dabar visų problemų, su kuriomis susidūrėme. Pirmininkas e, jau e, apibūdino situaciją, prisiminame, ką mums sakė Malstrom tuomet ir mes norėtume, kad jie ateityje elgtųsi geriau. Ir be abejo, būtent tokią poziciją mes a, įtrauksime į šį dokumentą. Dėkoju. Dėkoju, aš pritariu jūsų pranešimu. Iš tikrųjų, kartais e, tikrai stebina tai, kaip elgesi taryba. Mes visuomet prašome, kad mums būtų pateikta informacija apie dėrybinius e, įgaliojimus. Reikalavome, kad jie būtų paskelbti viešai, bet e, pirmiausia, vis tiek mes, bent jau parlamento nariai, turime, turėti, turime gauti informaciją apie dėrybinius įgaliojimus. Ir, pavyzdžiui, dėl Maroko aš gavau laišką iš tarybos, kuriuo jį reaguoja mūsų du užklausą ir jame yra parašyta, kad šiuo metu vyksta darybos dėl 40 straipsnio ir mes pateiksime jums informaciją po to, kai bus baigtos darybos. Bet juk tai yra visiškai netinkama, tai yra kažkokia beprotybė, juk mes turime teisę gauti šią informaciją. Tai ta, e, e, taryba elgėsi visiškai neteisėtai. Taigi aš tikiuosi, kad uh, Šis dokumentas padės mums e, paspausti tarybą ir tikiuosi taip pat, kad e, e, tokį pat poveikį turės ir mūsų ketinimas kreiptis į teismą. Helmutai, prašau. Dėkuoju pirmininkė ir taip pat dėkuoju mūsų pranešėjui už jo pastabas. Pirmininkė, aš visiškai pritariu jums. Uh, Dėl to, kad e, jūs sakėte, kad mes turime iki kovoti iki pat e, galo, gal net turėsime ir kreiptis į teisingumo teismą, reikalaudami, kad e, būtų vis dėlto atsižvelgta į mūsų teisės išdėstytas sutartise. O dabar apie turinį. Aš manau, kad reikėtų gal pridurti tris mintis, apie tai jau kalbėjome tarpusavyje. Aš manau, kad mes turime kalbėti ir apie poveikio vertinimus. Tad jie turi būti paminėti kaip viso to paketo dalis. Pavyzdžiui, manau, kad mes turime apie tai kalbėti. Olivi Diskuto, pavyzdžiui, atliko neseniai tyrimą apie tai, kaip yra, laikom, kaip yra įgyvendinami uh, ir atliekami poveikio žmogus teisų padėčiai vertinimai. Ir čia reikia klausti, ar užtenka tiesiog skaidrumo nuostatų, ar reikia vis dėlto konkrečių e, nuostatų susijusių su žmogaus teisų. Ar mes turime paprašyti, kad komisija da, to reikalautų per dėrybas, kad būtų numatytos žmogaus teisų įgyvendinimo e, priemonės susitarimuose? Ir čia manau, kad metodologijos požiūrį mes turėtume viskas čia gerai sutvarkyti. Ir taip pat manau, kad reikia kalbėti apie bendradarbiavimo reguliavimo srityje. Mes e, iš esmės čia kalbame ne vien mūsų komitetų patikėtą kompetenciją, bet apie platesnės apriepties klausimus. Kalbame apie ES išorės veiksmus. Ir už juos yra atsakingi kartais kiti komitetai. Ir aš manau, kad tai mes taip pat turime reikalauti, kad komisija ir kitos tarptautinės institucijos elgtųsi skaidriau pavyzdžiui, kas vyksta santykiuose su PPO. Nors mes jau gauname nemažai informacijos iš PPO inici iniciatyvinės grupės, bet aš manau, kad mums reikia ta, turėti sistemą, kuri leistų mums reguliariai nuolat keistis informaciją. Dėkuoju. Ačiū, ar dar būtų norinčių pasisakyti? Ne. Tuomet suteiksiu žodį komisijai. ponė Joana Lesuk. Taip, ačiū. Norėčiau priminti, kad politinis padėties įvertinimo posėdis įvyko dėl, gyvendin... dėl tarp institucinio sustarimo, dėl geresnės e, teisėkuros. 12 sausio vyko tas posėdis Strasbūrė. Ir taip pat pažanga dėl geresnio reglamentavimo darbo atvarkė. Tai pripažino visos trys institucijos ir tuo buvo įgyvendintas mūsų bendras įspėgamas pagal 15 sustrimo straipsnį. Tai vykdoma kasmet. Dėl praktinių susitarimų, dėl tartutinių susitarimų mes tikimės, kad bus sėkmingai užbaigtas nagrinėti šis klausimas. Ačiū. Okay, so you are really happy with the West. Dėl 40 straipsnio mes vis dar laukiame. Kiti dalykai mums aiškus, bet dėl 40 ne. Pranešėjas, prašau. Dėkoju už komentarus. Atsižvelgsiu pono Šulco e, komentarą. Taip pat žiūrėsime, kokios pakeitimus pasiūlyti dėl šio pranešimo. 20 sausio yra galutinis terminas pakeitimams, vidurdienis, kovą ar balandį jau balsuosime dėl šio pranešimo komitete. Ačiū visiems. Dabar turėsime ilgesnę pietų pertrauką, bet noriu Jums priminti, kad mūsų klausimas dėl užsienio investicijų es tikrinimo prasidės tiksliai 14 val. 30 minučių punktualiai. Pradėsime savo darbą po pietų. Visiems gero apetito.